Friends, we start uh, this second. Kolegos, pradėkime antrąją užimtumo komiteto dalį. Dėl dviejų mm, EGF paraiškų laiško formos balsuosime Pirmasis laiškas S. Galicijoje Wearing Apparel, jis iš Ispanijos yra papildymas pirmajai daliai, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Jau baigėme balsuoti. At, atmesta 29 balsai. Būtent taip, kaip ir norėjote. GUE NGL frakcija e, siūlo pakeitimą 3A, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Alde siūlo naują dalį 3B už, prieš susilaikė patvirtinta. O GUNGL e siūlo 3C naują dalį už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuosime dėl laiško su pakeitimais už prieš. Reikia balsuoti elektroniniu būdu, taigi prašome, paspauskite mygtuką. patvirtinta tik vienam kolegai balsavus prieš. Dabar EDF fondo panaudojimo Eriksonui naudai balsuojame dėl viso laiško iš karto. Prašau, elektroninis balsavimas. Baigėme balsuoti. Už balsavo 40, prieš e, vienas balsas. Ir viskas. Tai reiškia, kad galime pereiti prie klausimo, kuris panaudos e, daugiau mūsų laiko. Noriu pasveikinti komisarę Tyson. Ačiū, kad atvykote. Kaip suprantu, pat pristatysite mums komisijos pasiūlymą dėl skaidrių ir nuspėjimų darbo sąlygų Europos Sąjungoje. Po to suteiksiu galimybę kolegoms pasisakyti užduoti klausimų. Taigi prašom, ponė Taisan. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte pristatyti pasiūlymą dėl skaidrių ir nuspėjimų darbo sąjungų, e, sąlygų, atsiprašau, ES. Jūs žinote, kad šis elementas labai svarbus socialinių teisių ramstie, taip pat šis prašymas atsiliepia į pasiūlymas atsiliepia į parlamento prašymą reaguoti į naujas užimtumo rušis. Noriu priminti, kad praeisiais metais tvirtinote dvi rezoliucijas. Ponios Rodrygės pranešimas dėl socialinių teisių ramščio ir kitas e, pranešėjas ponas Telikiotis dėl netinkamų darbo sąlygų dokumentą parengė. Abiejose buvo pabrėžta būtinybė imtis veiksmų ES lygių. Darbuotojų teisų apsauga, darbo sąlygų gerinimas visuomet buvo labai svarbus europiniam projektui. Socialinė dimensija yra svarbi, kaip ir bendrosios rinkos gilinimas, reikia užtikrinti verslų vienodas darbo sąlygas, pagerinti gyvenimą milijonams europiečių. Atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį link to tikslo. Mūsų pasiūlymas atnaujina galiojančias darbo taisyklės ir užtikrina, kad net ir tie, kurie turi nestandartinės darbo sutartis, galėtų uh, geriau suvokti, kokiamis sąlygomis jie dirba, tai užtikrina skaidrumą. Pirmiausia, Mes atnaujiname prievolę informuoti kiekvieną darbuotoją apie tai, kokiamis sąlygomis jis ar ji dirba ir tai išsaugoma iš direktyvos, kuri bus panaikinta. Po to mes pritaikome sąjungos teisinį pagrindą prie pasikeitusio darbo pasaulio ir užtikriname, kiekvienas darbuotojas gautų bazinės teisės. Mes norime nustatyti tam tikras e, visiems bendras fundamentales teisės darbo vietoje, jos galiotų visoms darbo sutarčių rūšims. Pabrėšiu, kad naujas darbo rūšis mūsų pasiūlymas leidžia kurti. Šis procedas skatina inovacijas, kuria naujas darbo vietas. Mūsų tikslas sukurti tokį teisinį pagrindą, kuris leistų kurtis naujovėms tuo pat metu užtikrintų darbuotojų apsaugą ir taptų atsparaus taškų nacionalinėms darbo inspekcijoms, teismams. Mes pradėjome konsultacijas praėjusiais metais su socialiniais partneriais dėl direktyvos keitimo, kol kas socialiniai partneriai bendro pagrindo nerado, Todėl mes savo pasiūlymą grindžiame socialinių partnerių išsakytomis nuomonėmis. Dabar, ponė pirmininkė, svarbiausi pasiūlymo elementai. Pirmiausia, asmeninis, asmeninė taikymo sritis. Šiame pasaulyje kiekvienas darbuotojas turėtų raštu būti informuojamas apie tai, kokiamis sąlygomis jis dirba. Dabar na, Europinė teisė leidžia nacionaliniams valstybėms nustatyti, kada privalu raštu informuoti, o kada ne. Todėl negauna tokios informacijos tie, kurie dirba pagal nulinės darbo sutartis pagal iškvietimą. Ir, ir daugiau tokių pavyzdžių ir tai nulėmė labai prastas darbo sąlygas. Mes apribojame galimybės taikyti išimti iš direktyvos ir todėl asmeninė direktyvos taikymos rytis yra darbuotojas su teisingumo teismo čia paskelbtais sprendimais. Taigi asmo, kuris atlieka tam tikrus kitos mens pavedimus ir štai gauna atlikį laikamas darbuotojų. Turėdami tokį bendrą darbuotojo apibrėžimą, užtikrinsime, kad visose valstybėse narėse patektų į šią apibrėžti visi darbuotojai, o dėl savarankiškai dirbančių asmenų, jeigu klausėte, iš anksto pasakysiu, kad bus direktyvoje papildom man nuostata leisinti įsitikinti, ar tokių savarankiškai dirbančių asmenų teisės yra gerbiamos. Jeigu jie saistomi darbo sąlygų, tai privalo ir taisyklės jiems galiuoti. Praktikoje kalbame apie 2-3 milijonus naujų darbuotojų, kurie turės teisę raštu būti informuoti apie darbo sąlygas. Toliau pasiūlymas atnaujino tą informaciją, kurią reikia teikti darbuotojams. Ta privalo daryti darbdaviai. Be galiojančių e, nuostatų yra reikalavimai dėl mokymo, dėl viršvalančių ir dėl darbo grafiko pateikimo laikų, jeigu dirbama slenkančių grafikų. Taip pat darbuotojus reikia informuoti apie socialinio draudimo sąlygas. Tuo pat metu pasiūlymas reikalauja, kad ši informacija vėliausiai būtų pateikiama uh, vėliausiai jau pirmąją darbo dieną, o ne taip kaip dabar per du mėnesius nuo darbo pradžios, tai čia mes kovojame su piknaudžiavimais, beje į direktyvą įtraukėme ir labai svarbę sąlygą dėl nuspėjamumo, kas labai svarbu šiame sparčiai besikeičiame pasaulyje. Žinote, kad tos bazinės teisės yra naujiena tiek e, ilgą laiką galiojančioje direktyvoje to nebuvo. Bandomieji laikotarpiai neturi tęstis ilgiau nei šeši mėnesiai, nebent e, tą nulėmė objektyvios darbo sąlygos, konkreti darbo vieta arba yra terminas pratesiamas darbuotojai susirgus. Šis e, ar socialinio ramščio principas penktasis yra įgyvendinamas, bandomasis laikotarpis turi trukti protingą laikotarpį. Toliau daugiau galimybių darbuotojams mes apribojame apribui, įvairių apribojimų ir nesuderenamumo nuostatas. Yra dar išim, išskirtinio da, darbo nuostata, būtent kad Kitaip sakant, apribojame draudi, galimybę drausti dirbti kitam darbuotojui ir taip pat reglamentuojame, kas yra verslo paslaptis, kas yra mm, kiti aspektai. Ir dar norėčiau pasakyti, kad sutarčių su nulinėmis darbo valandomis negali būti mūsų pasaulyje. Beje, darbuotojai turi iš anksto žinoti, kada jie turės dirbti ir turės galimybę iš anksto pasirūpinti savo šeimą. Tai ypač svarbu tiems, kurių darbo grafikas nuolat keičiasi, jeigu tą nustato darbdavys. Tai yra darbas pagal pareikalavimą. Mes kalbame čia ne apie kartais dirbamus, dirbamus viršvalandžius, kalbame apie darbuotojus, kurių, kurių darbė nepastovumas yra esminis dalykas. Aš e, norėčiau, kad jie, tokie darbuotojai, žinotų, kada jiems reiks dirbti, kokią dieną, kiek valandų ir jie turėtų būti iš anksto informuojami per protingą laikotarpį apie tai, kada ir kur jiems reikės dirbti. Toliau mes uh, sukūrėme teisę reikalauti stabilesnės užimtumo formos ir gauti atsakymą raštu. Kaip jūs pažymėjote savo rezoliucijoje dėl ramščio, skirtingos darbo rūšis ir sutartis yra naudingos tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, bet kartais darbuotojai tiesiog kaip į pasus papuola į tam tikrą užimtumo rūšį ir nežino, kaip iš e, to pasitraukti. E, tam, kad keistume situaciją į gerą, mes suteikėme darbuotojų teisės paprašyti saugesnės darbo sutarties, jeigu tai įmanoma, ir gauti atsakymą iš darbdavio raštu. Jį pateikiant bus privalu atsižvelgti tiek į darbuotojo, tiek į darbdavio interesus. Nemokami mokymai jeigu pagal kolektyvinės darbo sutartis ar pagal, pagal teisės aktus privalo darbdavys apmokyti darbuotoją, mokymai turi būti užtikrinti nediskriminuojant, priklausomai nuo darbo sutarties rušies ir e, tokie mokymai negali būti vykdomi darbuotojo sąskaita. Tam, kad darbuotojai galėtų apginti savo teisės įgyvendinimo nuostatos, yra keičiamos, kaip taip pat ir socialiniai teisės aktai, ta teigiama prezumcija. Administraciniai ginčių sprendimo mechanizmai ir taip pat teisingai paskirstome įrodinėjimo naštą. Baigiant, ponius ir ponai, pažymėsiu, kad mums norisi užtikrinti visoje sąjungoje minimales sąžiningas darbo sąlygas, kad ir kokia darbo sutarties rušis bebūtų. Mes turime imtis darbų kuo greičiau. Tikiuosi jūsų paramos dokumentą tvirtinant ir tikimės darbus baigti dar per šią parlamento kadenciją. Taryboje diskusijos jau prasidėjo. Viliuosiu, kad bendrasis požiūris bus pasiektas iki Bulgarijos pirmininkavimo pabaigos. Komisija kaip visada pažymėsiu, yra pasirengusi padėti teisėkuros institucijoms kuo greičiau susitarti iki metų pabaigos. Gerbiami parlamento nariai, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, gaila, kad anglų kalboje e, pirmininkas suponuoja būtent vyrą pirmininką. Puikiai pamenate, kad kartu mes paskelbėme socialinį teisių ramsti. Tai yra svarbus įsipareigojimas visų institucijų mūsų piliečiams. Tai yra įrodymas, kad Europa kovoja už savo socialinės vertybės. Taigi kovokime kartu ir papildykime socialinių teisių peizažą nauja svarbia dalimi ir užtikrinkime sąžiningas darbo sąlygas šiandien ir ateityje. Dabar laukiu jūsų klausimų. Very... Ačiū Jums. Ačiū, ponė Taisen, už įžangą. Iš karto kreipsiuosi į koordinatorius ir pradėsime klausimų ir atsakymų dalį. Pirmiausia, žodis David Kazai. Paprašyčiau jūsų trumpai. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamoji komisijos nariu už pristatymą. Direktyva nustatomos naujų darbo formų darbo sąlygas, sąlygos ir lais ir lankščios darbo sutartys. Bet klausimas, ar dauguma žmonių taip dirba todėl, kad jie taip nori, ar dėl to, kad neturi kitų galimybių. Ar ši direktyva nesugriaus tokios lankstumo galimybės, kitaip sakant, ar ji nebus žalinga siekiant užtikrinti lankščias darbo sąlygas rinkoje? Ačiū. Javier Lopes. E, prašau kalbėti vietoj Agnes Džongerijus. Ačiū pirmininkė. Gerbiamoji komisijos narė. Mūsų frakcija pritarė komisijos iniciatyvai. Tai yra viena iš svarbiausių iniciatyvų socialinėje srityje, kurios ėmėsi šios sudėties komisija. Esu įsitikinęs, kad turėsime galimybę e, pagerinti darbo sąlygą, sustiprinti teisės ir kovoti su neužtikrintumu, e, kuris e, tampa vis dažnesnis ne tik darbo rinkoje, bet ir kitose srityse. toks jausmas atsiranda ir apskritai visuomenėje. Kalbant apie teisės ir sąlygas, reikalingi minimalūs standartai, nes būtent tai yra tas kelias, kuris leis e, atkurti tą legitimumą mūsų piliečiams. Taip mes matome situaciją. O po to, kai po socialinio ramščio ir e, po labai rimtų komisijos priemonių mes sveikiname šią iniciatyvą. Tačiau e, nesame įsitikinę dėl to, kokios tendencijos įsivyraus patvirtinus e, šį dokumentą. E, darbo rinka taip pat keičiasi, kuriant naujos, naujos rūšies darbo vietas. Darbo rinka, rinkoje darbuotojai jaučiasi vis pažeidžiamesni, matome ir tą platformų darbą ir stažuotojų, besimokančiųjų darbo rinkoje sąlygas. Manytume, kad ši iniciatyva tai galimybė dirbti rink, darbo rinkoje atsirandant naujoms tendencijoms ir naujoms darbo formoms, apie kurias kalbėjo komisijos narė. Mūsų frakcija E, norėtų, e, kad būtų užtikrintos priemonės dėl naujų teisių įtvirtinimo, dėl naujų standartų įtvirtinimo e, esant tokioms darbo sąlygoms. Ačiū. Esu įsitikinęs, kad dirbsime kartu ir kad visos mūsų institucijos bendradarbiaus. Pone Makentaje, jos nėra. Prašau. Ačiū. Norėčiau e, pritarti pono Kazos klausimui ir pasisakyti tą pačią linkmę abejojame, ar, ar neatsitiks taip, kad lankstumas bus apribotas, kad neatsiras daugiau galimybių šešėliniam darbui ir bijau, kad gali nutikti taip, kad nepasieksime to tikslo, kad būtų situacija labiau numatoma darbdaviams ir darbuotojams. Gali nutikti taip, kad darbuotojų padėtis tik pablogės. Toliau panas kalbė Šambon. Jis yra pranešėjas šio pranešimo. Pranešėjas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu prancūziškai, kadangi tai yra kalba, kurią da, supranta mūsų viešne ir da, jį pasirinko kalbėti angliškai, nes esame visi europiečiai. Uh, Pone komisarė, apgailestauju, bet e, man teko garbėdė renkti pranešimus. E, šiuo klausimu aš nežinau, ar tai jūs e, nudžiugins, bet mums teks bendradarbiauti. Na, šiandien aš kalbėsiu labai atsargiai, nes reikia derinti įvairius interesus, bet absoliu, galiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi kad e, kai kalbame apie socialinį e, ramstį, mes pagaliau žengėme pirmosius žingsnius ir tai yra labai svarbu. Ir tai parodo, kad, e, kad ES gali pritraukti, turėti daugiau pasiekėjų, daugiau ją palaikančių tik tuo met, jei ji rūpinsis socialiniais klausimais. Jūs uh, minėjote įvairius principus. Ir gal, kai jie ne visiems patinka, bet man atrodo, kad jie yra priimtini. Bet be abejo, reikės dar įsigilinti visas detalės, pagalvoti apie tai, kaip viską galima bus įgyvendinti. Ir turime suprasti, kad taip pat skiriasi situacija kiekvienoje valstybėje narėje dėl įvairiausių priežasčių, nes struktūros yra skirtingos, nes galėjo skirtingos sistemos. Ir e, neužtenka vien tik tai apibriežti, kokie yra, kokios yra horizontalios minimalios teisės. Nors tai yra be abejo svarbu. Ir mes šiandien kalbėjome su Eurofound atstovais. Mes kiekvieną dieną kūrėme tą socialinį modelį, su kuriuo norėtume gyventi. Ir priimame įvairius e, sprendimus. Ir mes norime, kad mūsų socialinis e, modelis būtų mūsų. Mes nenorime remtis JAV, Kinijos, Indijos e, socialinė sistema. Ir be abejo, mes daug ką norime pasiekti. Ir šis dokumentas pirmiausia yra tik tai tas uh, embrionas, jeigu taip galima būtų pasakyti, to, ko mes norime kurti. Taigi tai yra uh, įdomu. Ir jūs kalbėjote apie privalomus mokymus, apie tai, kad reikia nu, nustatyti minimalius standartus. Taip, visą tai įdomu, bet reikia įsigilinti detalės, reikės pabendrauti su profsąjungomis, su uh, uh, uh, kitais partneriais, jis reikės ieškoti pusiausvirus ir kaip Alde frakcijos atstovas, aš galiu pasakyti, kad uh, mums rūpės be abejo sižvelgti į tą mūsų parengtą knygelę, kurią jums esu padovanos, be kurioje kalbame apie mūsų frakcijos poziciją socialiniais klausimais, kur kalbame socialinę politiką 21 amžiui. Ir mums neužtenka vien kalbėti. Mes kaip politikai turime kurti tokius modulius, kuriuos galima bus įgyvendinti. O tam, kad galima būtų viską gyvendinti, reikia vertinti, kiek tie moduliai mums kainuos trumpalaikį, ilga, e, vidutinės trukmės ir ilgalaikį perspektyvoj. Ir mums reikia siekti tam tikros solidarumo tam, kad mes galėtume nustatyti e, e, nu, e, ir todėl mums reikia minimalių socialinių standartų. Nebejoju, kad kolegos man padės dirbti ir galiu pasakyti, kad iniciatyva yra puikia. Ir išsakytos mintis taip pat, man atrodo, yra neblogos. O dabar visi turėsime kartu pasireitoti rankoves ir imtis darbo. Dėkuoju. Then... Ačiū. Toliau. Guja, Angel frakcija, Ronė Kari. Prašau. Ačiū. Ačiū, ponia komisarė, kad atvykote pas mus pristatyti šio pasiūlymo. Mes pritarėme jūsų minimiems tikslams. Norime tokios darbo rinkos, kurioje saugu darbuotojų, kurioje jisai žino savo teisės. Tai yra svarbus darbo rinkos elementas, o šiam tikslui reikia stiprių profsąjungų, padedančių pasiekti tinkamą kolektyvinę sutartį su darbdaviu, tinkamai paskirstyti darbą. Tuo pat metu mes neturime kištis į kolektyvinės sutartys, jų sudarimo eigą. Kolektyvinė sutartis yra darbo rinkos neatsiejama dalis. Be abejo, mes reglamentuojame maksimalų darbo laiką, tai yra saugumas darbuotojui, tačiau reikia ir lankstumo darbdaviui. Gal geriau stiprinkime kolektyvinių uh, sutarčių sudarimą, dėrybas dėl jų. Vietoj to kišamasi dokumentu į um, smulkmenišką reglamentavimą. Aš nežinau, ką jūs galvojate apie kolektyvinės sutartis ir kodėl galvo, norite jas kištis. Taip pat manyčiau, jog Šis pasiūlymas gali nulemti, jog kolektyvinių sutarčių tinkamumą ar ne nulems teisingumo teismas. Pavyzdžiui, gali būti panaikintos tam tikros kolektyvinės sutartys kaip prieštaraujančios šiai direktyvai. Aš nežinau, ar tai būtų norimas rezultatas. Ačiū, Ačiū ponė Ždanoka. Žaliųjų frakcijos vardu. Gerbiamoji komisijos narė, mūsų frakcija pritarė naujajam pasiūlymui tai yra galimybė įgyvendinti socialinio ramščio nuostatas ir padaryti kai ką konkretaus. Mes ypač džiaugiamės tuo, kad šis dokumentas yra orientuotas į darbuotojus, kad numatomos geresnės darbo sąlygos, e, esant tokioms neiškioms darbo sąlygoms, įtraukiant darbuotojus į skaitmen, skaitmeninę e, rinką. Turėčiau klausimų ir pastabų. Visų pirma, į šią direktyvą neįtraukti pameistriai ir besimokantieji darbo rinkoje, priešingai nenurodyta tarybos rekomendacijose. Mes e, pateiksime atitinkamus pakeitimus, kad būtų išplėsta taikymos rytis. Taip pat e, norėtume konkretesnio te teksto dėl teisų gynimo. Nes šiuo metu formuluoti yra labai bendro pobūdžio. Manome, kad reikėtų patikslinti, kada ir kaip turi būti suteikta informacija darbuotojui dėl jo darbo sąlygų. Nes e, dokumente nerašoma, kada darbuotojas turi būti informuotas, ar prieš pasirašant darbo sutartį, ar tuo metu, kai ji yra pasirašoma. Kitas klausimas, kaip tai da, turi būti daroma. Ar pakanka vien darbo sutarties? Ar ši informacija turi būti įtraukta į nuostatas ar į darbo sutartį? Ir jeigu darbo sutartie nurodoma, kad darbuotojas gali būti perkeliamas dirbti kitur, tai mūsų nuomonė to reikėtų ir dabar neaišku, ar tai yra numatyta, kad darbuotojas būtų informuotas apie mm, tai, kad yra tokia galimybė, kad jis gali būti perkeltas dirbti kitur. Taip pat, manome, reikėtų sustiprinti partnerių vaidmenį. Ypač kai darbuotojams reikia pagalbos siekiant e, gintis, kai jie siekia ginti savo teises. Mes dar turime pastabų ir pateiksime savo pasiūlymus dėl pakeitimų, bet įdomu būtų išklausyti jūsų nuomonę šiais klausimais. Ačiū. Toliau Laura Agė, FDD. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos nariai už šį pristatymą. Mes, žinoma, galime pritarti šiam požiūrį ir esame įsitikinę, kad komisija už užtikrins, kad būtų kuo daugiau garantijų e, siekiant įtvirtinti ir užtikrinti darbuotojų teises. Norėčiau paprašyti komisijos narės išsiplėsti ties trimis klausimais. Pirmiausia, įmonių išlaidos, turiu galvoje mikro įmonės. Ir įgyvendinant šią direktyvą, kiek įmonės bus paveiktos biurokratinių reikalavimų. Jeigu nebus kolektyvinių dėrybų, tai kaip šis teisės aktas bus įgyvendinamas? Kaip būtų galima užtikrinti, kad darbuotojai, kurie nepriklauso išvardintoms kategorijoms. Kaip būtų galima užtikrinti, kad šių darbuotojų, pavyzdžiui, pameistrių e, sąlygos bus užtikrintos? Ar yra numatyta kokiu nors garantijų skirtų būtent šiem darbuotojams? Dėl savarankiškai dirbančiųjų E, tai, kad tai įtraukta į taikymo sritį, tai vienas dalykas. E, kitas dalykas, ar nacionaliniuose teisės aktuose yra įtvirtintos kokios nors garantijos šiems darbuotojams. Ar į direktyvos taikymos sritį įtraukta ir ši grupė nes nacionaliniu lygmeniu yra labai mažai reglamentavimo. Aš turiu galvoje konkrečiai Italiją. Ačiū. Toliau ponas Marta. C'est Madame Mélin qui va prendre okay, la parole, si vous please. voulez bien, Madame la Présidente. Please take the floor. Merci. Pone Milan pasisakys, dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariu už tai, kad jį pristatė mums šį dokumentą. Uh, kuriame kalbama apie skaidrės ir nuspėjimas darbo sąlygas ES. Šis dosie yra nepaprastai svarbus, e, e, nes e, jis turėtų paveikti ir darbuotojus, ir darbdavius, pirmiausia, nacionalinių lygmenių. Mes manome, kad ir taip jau visa sistema labai sudėtinga ir visi pokyčiai tik tai keičia nusistovėjusią tvarką. Ir yra daugybė mechanizmų, kurie jau yra pasenę. Ir mes žinome, kad technologinė pažanga vyksta labai dideliais tempais ir todėl reikia labai sargiai viską įvertinti. Pone komisarė, be abejo, labai gerai e, yra e, turėti palankės darbus, e, dirbti palankioje tokioje aplinkoje, malonioje aplinkoje, bet svarbiausia yra dirbti. Ir džiaugiamės, kad Europa dar tebe egzistuoja praėjus dešimčia metų po krizės. Tačiau mes matom, kad atsigavimas yra labai lėtas ir kai pasverškime į nedarbą, į įvairius rodiklius, į, pavyzdžiui, perkamąją galę eurozonoje. Mums, mūsų frakcijoje atrodo, kad būtų gal gerai, jei mes palengventume įvairias taisyklės, e, e, sumažintume tą e, direktyvų ir reglamentavimo užkraunamą naštą įmonėms. Ir jau daugiau nei 50 metų, kuriame yra teisės aktai, kurie nėra palankus darbuotojams ir darbdaviams, ypač eurozonoje. Thank you. Uh, then... Ačiū. Toliau ponė Jungerijus. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Ačiū už tokią, tokį aktyvų vaidmenį šiuo atžvilgiu. Man tai labai patinka. Turėčiau klausimą dėl darbuotojo apibriešties. Dabar rašoma, kad tai yra fizinis asmuo, kuris tam tikrą laiko tarpą teikia paslaugas e, už atlygį. O naujos darbo formos ir darbas platformose taip pat turėtų būti įtrauktas į šią naują direktyvą. Manau, kad yra šiokia tokia problema, nes e, platformose dirbantys asmenys dirba daugiau ar mažiau autonomiškai. Taigi klausimas, ar jiems taikoma šia apibrieštis, nes platformose dirbantis darbuotojai atlieka savo darbą autonomiškai, savarankiškai ir ar šios, e, ši apibrieštis taikoma platformose dirbantiems asmenims ar ne, ar jie neišskiriami. Ir dar e, minėjote, kad tai yra minimalų standartai. 19 straipsnėje rašoma apie palankesnės sąlygas. Ir kalbant apie šį pasiūlymą, ar nebūtų galima nurodyti, kad tai yra minimalios nuostatos ir kad nacionaliniu lygmeniu valstybėms narėms leidžiama e, nustatyti didesnius, platesnius reikalavimus. Ačiū. Aš ir pati norėčiau pasisakyti ir kalbėsiu labai atvirai nepritariu šiam pasiūlymui tokiam, koks jis yra dabar. Socialiniai partneriai Švedijoje ir visos mano šalies politinės partijos nepritarė šiam pasiūlymui. Dabar nesileisiu į detalės, bet pasakysiu, kad labai problemiška yra taip, kad ES lygmenių yra nustatoma darbdavių ir darbuotojų apibrieštis. Bent jau mano šalyje daug kas priklauso nuo kolektyvinių dėrybų ir tos apibrieštys yra pritaikomos prie besikeičiančių sąlygų darbo rinkoje, pritaikomos prie darbo rinkos ypatybių, taip pat atsižvelgiama į veikiančius teisės aktus, pavyzdžiui, mokesčių srityje, kur ES neturi kompetencijos. Profsąjungos baiminasi, taip pat ir politinės partijos baiminasi, kad E, šiame socialinėme ramstyje yra išvardyjamos priemonės ir jos kelia abejonių, nes neįmanoma jas pritaikyti prie kiekvieno dabar egzistuojančio modelio socialinio ramščio kritikai sako, kad tai yra grėsmė subsidiarumui. Mes žinome, kad tai nėra taip, kadangi šie bendrieji principai gali būti lankstus, juos galima pritaikyti nacionaliniu lygmeniu, bet e, šios direktyvos e, pakeitimai yra painus ir tikiuosi, kad komisija dar pergalvos ir pagalvos, kaip būtų galima teikti paramą socialiniams partneriams. Darbo daug, vilčių daug. E, dėl to, ko galėtume pasiekti pasitelkdami šį socialinį ramstį. Bet mano šalyje vyraujanti reakcija yra tokia mums reikia tokių nuostatų, su kurių pagalba galėtume dirbti kartu. ir kad tą socialinį ramstį galėtume užpildyti pasiūlymais, leidžiančiais e, suformuoti darbo atvarkę. Aš bijau, kad mūsų tikslai netokie patys. Bet Aš negaliu pasisakyti už ir daug Švedijos, ir Švedijos atstovai taryboje taip pat negalės pritarti šiam dokumentui. Taigi, manau, kad reikėtų jį padaryti tokį, kurį galėtų visi paremti. Toliau, ponė Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjau komisarė, aš norėčiau padėkoti Jums už. Uh, tai kad šiandien mes galime pabendrauti ir pakalbėti apie jūsų pasiūlymą peržiūrėti darbo sąlygų direktyvą, reikia nustatyti nuspėjamas ir skaidresnės darbo sąlygas. Aš su šešėlinė pranešėja dėl bendradarbiavimo pagrįstos ekonomikos, taigi aš jau ne pirmą kartą dalyvauju diskusijoje, kurioje kalbama apie naujas darbo formas ir apie tai, kad mums reikia, o gal nereikia gal ieškoti kažkokių naujų e, apibrėžimų, naujų reglamentavimo būdų. Aš manau, kad e, pateikti pasiūlymai yra įdomus, nors e, jie ir kelia tam tikrų, tam tikrų klausimų. Aš turiu du, tris klausimus, kuriuos norėčiau Jums užduoti, užduoti ponė komisarė. Pirmiausia, darbuotojo savokos apibrėžimas pasiūlytas apibrėžimas yra labai platus. Jis, jį patektų ir tam tikri e, savarankiškai dirbantis asmenys. Gal jūs galėtumėt mums įsameu paaiškinti, kokioms kategorijoms bus taikomas tas apibrėžimas, kokias darbuotojų kategorijas jis apims. Antras klausimas yra susijęs su to, kaip ši direktyva dėrės su, kito, su kitomis direktyvomis kaip, pažiūrėjau, e, šis darbuotojo ir darbdavio savoko, savokos, ar jos bus taikomos kitose direktyvose. Ir trečias klausimas yra susijęs su mažoms, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir apskritai gal su įmonėmis, bet pirmiausia, man rūpi e, MVI. Ir čia aš pritariu tam, kas buvo pasakyta kai kurių kolegų. Ar jūs, uh, jūs uh, iš nagrinėjate situaciją ir gal atlikot kokius patikrinimus, kokius, kokius bandymus, kad pavažiūrėtumėt, įvertintumėt, kaip šis dokumentas paveiks MVI. E, nes mes e, norėtume visi, kad ES e, veidas būtų labiau toks orientuotas į socialinių, esmė būtų orientuota labiau socialinius poreikius, nenorėtume kurti papildomos naštos. Uh, Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė. Iniciatyvos yra gerai, jos gali sudominti, jos gali suerzinti, jos gali paskatinti pasigilinti situaciją. Jūs kalbėjote apie dviejų etapų konsultaciją su suinteresuotomis pusėmis. Iš jų e, nuolat girdžiu, kad jos nepritarė konsultacijų išvadoms. Jos tarsi dalyvavo, bet nepritarė tam, ką pačios esą pasakė. Tai kodėlgi, ar vyko per nelik daug atskirų diskusijų, nebuvo visi susodinti už vieno stalo, egzistuoja juk Europos socialinis dialogas, bent mes jau jo norime, tačiau kažkas neveikia. Kodėl? Antrasis klausimas. Aš tikrai pritariu, kad reikia sąžininkai elgtis vienam su kitu, tuo pat metu Kalbant apie socialinius partnerius, reikia suvokti, kad tarpininkaujantis darbo rinkoje ir jų klientai gautų kažką konkretų surašytų ant popieriaus. Kitaip sakant, reikia gauti asmenį dokumentą kaip įrodymą. Tai būtų svarbus žingsnis, kurio dar iki šiol nepadarėme dėl šešių mėnesių bandomai laikotarpio. Vokietijoje situacija panaši, Abiems pusėms šeši mėnesiai svarbus, nes po trijų mėnesių dar negalima iki galo apsispręsti, tačiau pusmetis yra geras laikotarpis, tuo pat metu jūs kalbate ir apie išimtis iš to pusmečio, kaip jos konkrečiai atrodys. Galiausia, man nepaprastai svarbu, kad visi sunkiai dirbtumėme prie darbuotojo apibriešties. Kodėlgi mes turime daug to, e, tų tariamai E, savarankiškai dirbančių darbuotojų, tai yra nesažininga. Galima pasakyti, kad žmogus dirba savarankiškai ir jam nebegalioja jokios taisyklės. Tai yra didžiulė problema ir aš tikiu, kad sunkus darbas sprendžiant ją pasiteisins. Ačiū. Gerbiamoji pirmininkė. Mes sveikiname ir atvykusią komisijos narį ir komisijos pasiūlymą. Manome, kad tai yra žingsnis tinkama linkme įgyvendinant ES socialinių teisių ramstį. Nes tai yra svarbi iniciatyva siekiant įveikti tą situaciją, kuri yra ES dėka puikaus bendradarbiavimo tarp parlamento ir komisijos bei tarybos mes galime viso to pasiekti. Svarbu prisiminti, kad Kotenburgė e, dalyvavo parlamento delegacija, tai labai svarbus politinis veiksnys dalyvavo visų e, frakcijų, remiančių frakcijų atstovai o tai jau sudarė parlamento daugumą. Suprantame, kad yra dideli lūkesčiai susiję su e, tais rezultatais, bus pasiekti, kurių bus galima pasiekti pasitelkus šį ramstį. E, iniciatyva yra puikia darbo rinkoje atsirado naujos tendencijos, naujos darbų rūšys, bet turime užtikrinti, kad dvi pagrindinės sąlygas dirbantiesiems. Tai yra, kad būtų sudarytos aiškios ir sąžiningos darbo sutartys ir kad darbuotojai galėtų naudoti socialinę apsaugą. Todėl norėčiau komisijos paklausti, koks ryšys tarp šios direktyvos ir galimybės naudoti socialinę apsaugą. Pasiūlyme, kurį pateikė komisija, yra labai svarbi nuostata. Nes pasirašysieji deklaraciją prašomi pasakyti, e, nurodyti, kokia socialinė apsaugos sistema gina darbuotoje. Ir tai yra labai teigiamas dalykas, nepaisant to, kad jis neužima daug vietos dokumente. Svarbu, kad kiekvienas darbuotojas galėtų naudotis tam tikrą socialinės apsaugos sistemą. Ir labai svarbu palikti šią detalę dokumente. Todėl mano klausimas būtų toks Koks ryšys tarp šios direktyvos ir socialinės apsaugos? Gal galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie tai? Ir kita pastaba yra susijusi su socialinių partnerių vaidmeniu. Komisija pradėjo konsultacijas dėl socialinių partnerių įtraukimo. Taip ir turėtų būti. Jie turi būti įtraukti į darbą, su jais reikia konsultuotis. Ir reikia dėti pastangas tol, kol bus pasiekta rezultatų. Ir kai buvo susitarta, tuomet komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos peržiūrėjimo. Socialiniai partneriai visą laiką turi atlikti vaidmenį. Socialiniai partneriai gali padaryti dar daugiau. Todėl turime aiškiai užtikrinti, kad parlamentas jokių būdų nesumenkintų socialinių partnerių vaidmens. Tai labai svarbu pabrėžti. Suprantama, mes pritarėme pirmininkės teiginiams ir darau prielaidą, kad ji kalbėjo kaip Švedijos delegacijos narė, nes e, buvo kalbama apie Švedijos atstovų nuomonę, bet socialistų frakcija tikrai pritarė tam, kad ši direktyva būtų peržiūrėta. Visa frakcija tam pritarė. Ačiū. Tikrai, aš manau, kad aiškiai pasakiau, jo kalbėjau kaip Švedijos delegacijos narė, bet manau, kad ne tik Švedijos delegacija laikosi tokios nuomonės. Ir nesvarbu, koks būtų pasiūlymas ir kas išsakytų savo pastabas, kokie, kokie delegacijas išsakytų. E, Pone Taisen turėtų būti, jie turės dirbti. Pone, Pone komisarė, E, iš tikrųjų, aš dėkoju už šį pasiūlymą, nes mes visi labai entuziastingai sutikome socialinių teisų ramsti. Ir tas socialinių teisų ramstis gali būti įgyvendinimas tik su konkrečiom priemonėm. Sveikinu Voklai Balans, o dabar pasiūlymas dėl direktyvos pakeitimo dėl minimalių sąžiningų darbo sąlygų, kad ir pagal kokias sutartis darbuotojas dirbtų. Jis turi jaustis saugus. Todėl mano yra keli klausimai. Kaip manote, kiek šitas pasiūlymas gali ištraukti žmonių iš nelegalaus šešėlinio darbo? Nes iš tikrųjų situacija nevienoda įvairiose ES valstybėse. Viena jinai yra galbūt yra rytų ir vidurio Europoje, kita gal jinai Skandinavijoje, dar kitur pietų valstybėse. Bet aš įsivaizduoju, kad yra labai svarbu, kad žmonės dirbtų legaliai ir kad žmonės turėtų socialinį draudimą ir kad žmonės jaustųsi saugus. Antras klausimas. Iš tikrųjų, jūs sakėt, kad socialiniam partneriam nepavyko susitarti, nerasta bendro sprendimo. Jūs turbūt žinot, komisija tikrai žino, dėl ko, kur yra tos e, sritis, dėl kurių socialiniai partneriai negali susitart, nes mes čia, dirbdami parlamente, turime rasti tą sprendimą. Ačiū labai. Thank you, uh, Mr. Edward Martin. Dėkuoju, Eduard Martin, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš manau, kad jūs apie mane pamiršote. Pone komisarė, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs ėmėte šios iniciatyvos ir siekiama yra kovoti su e, ne, darbu be garantijų. Ir tai yra labai gerai. Ir Matome, kad jau dešimtmečiais yra kuriami pernelik liberalūs įstatymai ir todėl susidarė tokia situacija. Taigi gal reikia žvelgti giliau. Ir uh, uh, aš suprantu, kad gal aš kalbu kitaip nei visi kiti, bet mane, manęs tai netrikdo. Pažiūrėkite, kas vyksta Europos šalise. Ir daugybėje valstybių narių e, vyksta e, kažkoks beprotiškas e, beprotiška kova už tai, kad būtų mažinami darbo kaštai. Ir kiekvieną kartą yra bloginami darbo kodeksai. Taigi aš galėčiau tik tai jūs paskatinti, padrasinti, žengti toliau. Tai yra labai gera iniciatyva, bet mes taip pat turėtume ir panagrinėti uh, E, e, valstybių narių e, ir konkrečiai įmonių praktiką, kaip jos elgesi. Aš suprantu, pavyzdžiui, kad, kad reikia nuspėjamumo, bet kartais reikia žvelgti kur kas atidžiau, pavyzdžiui, automobilių gamintojai. Kiekvienais metais iki 30 procentų darbuotojų da pradeda dirbti vis blogesnėmis sąlygomis. Ir va, Bet tai, tai yra žmonės, kurie dirba, neturi užtikrintų darbo sąlygų. Jiems sakoma, kad jūs galėsite dirbti pagal poreikį, kai jūsų reikės, tuomet mes jūs ir pakviesime. Ir žmonės sėdi namuose ir laukia pirmadienio, kol, kol jiems pasakys, ar ateis pirmadienį į darbą ar ne. Ir aš manau, kad mes taip pat turėtume pagalvo, pažiūrėti tai, kaip yra kūriamos naujos darbo vietos visoje Europos Sąjungoje. Nuo 2008 metų nuo 80 iki 95 procentų visų sukurtų darbo vietų įvairiais skaičiavimais yra terminuotos, neužtikrintos darbo vietos. Ir mano pateiktas pavyzdys turėtų jūs tik tai įtikinti, kad mes turėtume dar aktyviau ginti pažeidžiamiausias darbuotojų kategorijas. Simon. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariai. Jūs savo paskaptame pasiūlėme, siūlote tokią galimybę. Tai yra tai, kad po tam tikro laiko pagal nulinę sutartį dirba nulinę, nulinę, nulinę nulinį valandų sutartį dirbantis darbuotojas turėtų įgyti teisę į da, normalesnę da, darbo sutartį. Savo pastabose, savo kalboje, man bent jau tai pasirodė, kad jūs sakėte, kad kad mes turėtume siekti, kad žmonės turėtų uh, tokias darbo sutartis, kuriuose būtų numatytas bent jau minimalus e, darbo valandų skaičius. Taip, tas e, nulin, nulinė sutartis, kurioje nėra nur, e, kuri, kurioje yra nurodytas minimalus valandų, darbo valandų skaičius, kaip ir nėra nulinė sutartis. Gal jūs galėtumėt paaiškinti mums, ką jūs turėjote galvoje? Ir gal visos darbo sutartys turėtų numatyti minimalų darbo valandų skaičių. Ir mes visi žinome, kaip veikia ši sistema. Jums uždavė šimtą klausimų, jūs turėsite tik tris minutės, kad galėtumėte atsakyti juos ir be abejo. De, uh, nesugebėsite to atsakyti į visus klausimus ir gal jums kils pagunda neatsakinėti į tuos klausimus, kurie yra su, sudėtingesni. Taigi, taip aš norėčiau dabar jūs kreiptis, prašydamas jūs atsakyti tikrai į mano užduotą klausimą, kad jūs tikrai jo nepamirštumėt. Mikael Dačian, profsąjungos stovas iš Vokietijos. Dank, Frau ähm, verehrte Frau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sakyčiau, mes žengėme tikrai svarbų žingsnį. Turime vilties, kad naujoji direktyva galų gale nulinių darbo sutarčių praktika baigs arba bent jau stipriai apribos Tikėkime, kad viskas bus aiškiai surašyta devintajame straipsnėje. Reikia nuspėjamumo, reikia e, įvertinti, kai darbuotojai tik pagal iškvietimą dirbam, dirba. Tačiau pati praktika, kai yra nenustatytas darbo valandų skaičius, man visiškai nepriimtina. Reikia tobulinti situaciją. Beje, socialinių partnerių įtraukimas yra esminis dalykas. Dėkui. Dar kai kas užsirašė pasisakyti, bet jie negaliu suteikti jums e, galimybės užduoti klausimą, nes kitaip e, ponė Taisun iš vis negalės atsakyti į klausimus. Ir tikrai būtų nesažinga užduoti visus tuos klausimus ir neleisti e, mūsų viešinė juos atsakyti. Taigi aš atsius pragmatiškai, sakau, užteks jau klausimų. Dabar ponė Taisun, prašau. Prašau sureaguoti į viską, ką išgirdote. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, jums leidus aš kalbėsiu olandiškai. Ir e, nebejoju, kad mane gerai išvers. Ir e, aš e, turiu Jums pasakyti, kad aš turiu tokį gal ir nelabai kai ką malonų įprotį atsakyti į visus klausimus. Taip aš uh, stengiausi kiek manoma pasižymėti visus klausimus. Jeigu jums atrodys, kad aš kažkokį klausimą neatsakiau, kreipkitės į mus, nes jūs turite teisę gauti atsakymą į atsakymus visus savo klausimus. Pirmiausia, lankstumas. Atsiprašau, pamiršau, kad pažadėjau kalbėti olandiškai. Jūs sakote, kad negalime sužlugdyti lankstumo darbo rinkoje, kad reikia jį išsaugoti, ponė Rodrygės labai teisingai uh, atsakė ir pasakė, kokia yra pasiūlymo esmė. Darbo rinkoje, kur yra naujų įvairių darbo rušių, kur yra didelis lankstumas, toje darbo rinkoje privalu užtikrinti, kad kiekviena darbo sutartis, kad ir kokios rušies ar tipo, garantuotų minimalę apsaugą. Mes pagal socialinių teisių ramsti esame įsipareigoję to siekti. Mes turime uh, pasirūpinti, kad Europoje šioje srityje vyktų konvergencija, yra bendroji rinka, yra socialiniai elementai, taigi mes turime stengtis ir socialinėje srityje siekti konvergencijos, o antra, mes turime pritaikyti savo įpročius prie pasikeitusios aplinkos. Yra darbo naujų rūšių platformų darbuotojai viso ko tik įmanoma įsivaizduoti. Jūs visą tai vardinote, privalu jais visais pasirūpinti, negalime nieko palikti nuo šalyje. Ar mes norime pražudyti lankstumą? Sakyčiau priešingai, mes neuždraudžiame ne vienos darbo sutarties rušies, kaip jau norite, taip ir dirbkite, kokias norite sutartis sudarinėkite. Darbdaviai, darbuotojai, socialiniai partneriai gali toliau kalbėtis, tartis ir susitarti, tačiau Mes norime, kad daugiau darbuotojų nei lygi šiol, taigi ir platformų darbuotojai, ir e, žmonės dirbantis labai ribotą valandų skaičių gautų tam tikrą bazinę apsaugą. Būtent dėl to mes išplėčiame direktyvos pasiūlyme taikymo sritį. Jeigu mes e, palyginsime tą informavimo direktyvą, kurią keičia šis pasiūlymas, tai pamatysime taikymos rytis platesnė. O kodėlgi nes e, informavimo direktyvoje buvo galima pritaikyti plačioms darbuotojų grupėms didelis išimtis. Mes regėjome didžiulius įgyvendinimo skirtumus valstybėse narėse ir matėme, kaip milijonai žmonių, darbuotojų negauna socialinės apsaugos, paliekami nuo šalyje. Beje, kalbant apie darbo rinką, kuo atsiras įvairesnių darbo formų ir kuo daugiau tų formų bus kaip tiklas išvengti socialinės apsaugos, tuo mes turime aktyviau kovoti už situacijos keitimą. Mes lankstumo neuždraučiame, tokio tikslo neturime, mes žinome, kaip svarbu lankstumas yra ūkio augimui, naujų darbo vietų kūrimui. Mes norime, kad Europa auktų ir klėstėtų taip sakant. Tačiau mes norime pasirūpinti ir tai žmonėmis, kurie dirba pagal tokias darbo sutartys. Jie turėtų bent minimalų nuspėjamumą gauti. Jie turėtų žinoti, ką jie dirba, kada jie dirba ir kad jiems taikomas tam tikros darbo garantijos. Kitas klausimas dėl hmm, nuspėjamumo. Matau, kad e, klausimo autorius išėjo, todėl trumpai e, tik atsakysiu. Įgyvendinimo nuostostos numatytos, kaip ir visuose teisės aktuose, taip pat ir socialinės srities. Čia nieko papildomo nėra, klasikinės formuluotės apie įgyvendinimą teisės akto kaip galima išsireikalauti iš darbdavio laikytis kad jis laikytųsi prievolių ir paisytų teisių. Mes tiesiog įvedame naują elementą, e, kad esant netikslumams galima per nustatytą laikotarpį ištaisyti trūkumus, darbuotojams tokia, darbdaviams tokia galimybė taikoma. Ta e, teigiama prezumcija, jeigu trūksta kažkokios informacijos pagal darbo sutartį, tai mes prašome jos pateikti, o jeigu kalbėsime apie bandomosius laikotarpius, tai jeigu nėra darbo sutartėje įvardinta bandomojo laikotarpio, tai jo kaip ir nėra. Ir tada darbuotojas iš karto gauna pilnas teisės, nelieka to bandomojo laikotarpio. Taigi, įgyvendinimo nuostatos yra tradicinės, galima kreiptis į teismą, privalu užkardyti netinkamą elgesį su darbuotoju, įvardintos darbuotojų teisų gynimo nuostatos, taip pat ir įrodymų e, rinkimo aplinkybės įvardintos socialiniai partneriai čia turi nešti savo indėlį. Ar visa tai nenulems daugiau nelegalaus darbo. Sakyčiau, ne. Mes norime labai aiškios apibriešties, e, kas yra darbuotojas. Tačiau ją siūlome ne dėl to, kad neturime ką veikti. Ne. Mes norime įgyvendinti teisingumo teismo praktiką. Kaip jūs žinote, iki šiol daugelįje Europinių socialinės srities teisės aktų buvo konkrečiai įvardinama, kas yra darbuotojas arba paliekama tai reglamentuoti nacionaliniai teisės. O dabar mes turėsime Europinį teisės aktą, kas yra darbuotojas, apibrieštis grindžiama teisingumo teismo praktika ir nuo šiol visur vienodai bus suvokiama, kas yra darbuotojas. Tai būdas išvengti suskaldimo Europoje didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Mes tikrai norime išvengti taikymo srities susilpnimo, siaurinant ją ir to, kad milijonai darbuotojų negautų tos apsaugos, kurios nusipelno. Beje, e, darbuotojas ir savarankiškai dirbantis asmo. Jeigu mes įvertinsime aplinkybės, tą privalės atlikti vietos darbo inspekcija, jeigu savarankiškai dirbantis realiai dirba kaip bet koks kitas pagal darbo santykius dirbantis asmo, tai reikia jį, jam tokį statusą ir susiteikti. Darbo kodeksą gali teikti, tobulinti. Ir ilgus metus vyksta kova tarp to, kas yra darbuotojas, kur jis prasideda, kur baigėsi, kur savarankiškai dirbantis asmo e, pradeda veikti. Mes bandome išspręsti šią problemą. Ačiū ponui Šambo už daugybę komentarų ir pamastymą. Ačiū už tokią, e, tokį teigiamą požiūrį. Pone e, Kalvė Šambon, jūs sakėte, kad skirtinga situacija pasaulyje, Europos valstybėse narėse Tas tiesa, tačiau mes norime Europoje bendrų minimalių standartų. Mes esame socialiai orientuotos rinkos ekonomika, mes norime, kad ūkis auktų, darbuotojų padėtis gerėtų, todėl privalome užtikrinti darbuotojams minimalę apsaugą. Tai yra mūsų tikslas, tai to buvo siekiama senojoje informavimo direktyvoje, tačiau direktyva iš 91 metų, iš praeito amžiaus, pažodžiui. Sakant, mes norime naujų taisyklių, norime platesnės taikymos ryties, norime daugiau žmonių apimti, norime, kad informacija būtų pateikta pirmąją darbo dieną. Ne taip kaip iki šiol per pirmosius du mėnesius, tai yra naujovė. Naujoji direktyva nustatys minimales teisės, ką aš minėjau savo žanginėme pasisakymą, ir tas minimales teisės gaus visi darbuotojai. Profsąjungų vaidmuo tema labai rūpi ne tik man, bet ir visai komisijai, mūsų pirmininkui. Mes visiškai gerbėme profsąjungų teisės. Mes privalome konsultuoti su socialiniais partneriais, tai pareikoja sutartis, tačiau ir norime konsultuotis, nes tai nepaprastai naudinga. Taigi, vyko konsultacijos, du bandymai, du etapai, kaip numato sutartis dėl ES veikimo. Socialiniai partneriai tenka konstatuoti, negalėjo ir nesugebėjo e, pradėti judėti link konsensuso. Göteburgo viršūnių sustikime vėlgi kalbėjomės su socialiniais partneriais ir sakėme, mes jums suteikėme dar mėnesį, pabandykite. Gal jums pavyks susitarti, mes pasiūlymą skelbsime gruodžio pabaigoje, rengėme jį, tačiau jeigu jūs iki to laiko pasieksite susitarimą, mes stabdome savo darbus, atsižvelgsime į tai, ką jūs sakote, dėja, jiems susitarti nepavyko. Kodėl nepavyko? Šiame pasiūlyme yra dvi svarbios dalis. Pirmiausia, informacija teikiama darbuotojai, kokiomis sąlygomis, kada ji turi būti teikiama ir Antroji rušis, ar dalis sutart, direktyvoje minimalios teisės, visas teisių rinkinys. Dėl to pirmojo elemento socialiniams partneriams gal būtų pavykę pradėti darybas ir susitarti, tačiau dėl antrojo elemento visiškai nebuvo įmanoma susitarti. O kadangi pasiūlyme yra šie du elementai, tai socialiniai partneriai ir nesusitarė. Socialiniai partneriai sakė, mes galime pradėti dėrybas, tačiau jos gali užtrukti iki komisijos ir parlamento kadencijos pabaigos, prasidės nauja kadencija arba pačioje kadencijos pabaigoje bus sustarimas, reikės teikti pasiūlymą, tai bus per vėlų. Mes negalime tiek ilgai laukti, pasiūlymas pernelyg e, svarbus. Tai buvo mūsų argumentai teikiant šį pasiūlymą. Tuo pat metu pabrėžčiau, kad mes pasiūlyme pateikėme labai daug erdvės socialiniams partneriams. Pažvelkime į 12 straipsnį. Ten sakoma, kad tie minimaliai standartai, kuriuos mes sukūrėme visiems darbuotojams, yra aktualūs kiekvienai valstybei nariai, tačiau jos tuo pat metu palieka tų teisių įgyvendinimą socialiniams partneriams. Jeigu socialiniai partneriai sugeba susitarti valstybė narė dėl tų savo minimalių standartų, juos įgyvendinti ir parengė e, teisų paketą lygia verti direktyvos nuostatoms, tai direktyva praranda reikšmę taikomi tie nacionaliniai susitarimai. Tai nėra vienintelis straipsnis, kur paliekama pakankamai daug erdvės socialiniams partneriams kalbėtis, tartis, stiprinti, gerinti situaciją. Dėl taikymo srities pameistrėjai, besistažuojantis asmenis, laikinai dirbantis, patys įvairiausi darbuotojai Tai pasakysiu, kiekvienas darbuotojas patenka į taikymo sritį. Mes žinome, kad yra įvairiausių švietimo sistemų, ta profesinio švietimo sistema, kiekviena valstybė narė turi savo tvarką. Mes turime žiūrėti direktyvą, kas yra darbuotojas. Jeigu konkretus asmo patenka apibriežti, tai jis yra darbuotojas, nesvarbu, koks jo formalus statusas bebūtų aptariau jau stažuotojų, pameistrių klausimą. Dar dėl savrankiškai dirbančiųjų. Kiek čia valstybės narės galės reglamentuoti savarankiškai dirbančių asmenis. Taigi, jeigu yra e, apibrie, patekimas į apibriežtį, tai yra darbuotojas, jeigu ne, tai visa kita reglamentuoja pati valstybė narė. Toliau buvo klausimas ir prašymas pažiūrėti, ar nėra jau pasiūlymas pasenęs, nes pažanga yra daug greitesnė. Na, mes nenorime nei stabdyti, nei reglamentuoti revo, darbo rinkos revoliucijos, tai ji eina savo eiga, tačiau mes sakėme ir kartu akcentuojame, tai yra socialiniai orientuotos rinkos elementas, mes turime stebėti, kas vyksta ir turime užtikrinti, kad santykėje tarp darbdavio ir darbuotojo, darbuotojas būtų pakankamai apsaugotas. Ir ši nuostata nepaseno, naujos sutartis to nepaneigia. Naujos darbo rūšis kaip tik įtvirtina būtinybę, kad, kad ir kokia bebūtų darbo forma, uh, asmuo turi gauti tą apsaugą, kuri jam priklauso. Agnes Jung Hirijus klausė dėl darbuotojo apibriešties jau atsakiau. Kitas klausimas ir svarbus ir esminis. Ar valstybės narės, kurios pageidauja, galės numatyti stipresnę apsaugą negu nustato direktyva? Drąsiai sakau, taip, 153 sutarties straipsnis nu visada numato tokią galimybę. Kai mes kalbame apie minimalų suderinimą, yra tik minimalų standartai, o valstybės narės visada gali daryti daugiau, bet ne mažiau. O dėl Švedijos, ponė pirmininkė, Aš prisipažinsiu, kad reikės man padirbėti su partneriais mm, iš Švedijos, tačiau pasakykite savo partneriams apie 12 straipsnį, atkreipkite dėmesį į jį ir gal pavyks jums įtikinti, kad jis numato didelės galimybės socialiniams partneriams. Mes labai gerbėme Skandinavijos valstybių pasiekimus šioje srityje. Beje, priminsiu, kad mes kalbame apie minimalę apsaugą žmonėms, kurie privalo gauti tą apsaugą, nes mes apie juos daugiausia galvojome rengdami socialinių teisių ramsti. Dar norėčiau pasakyti visoms valstybėms turinčioms stiprią socialinę apsaugą, konvergencija tai yra mūsų bendras darbas. Palaikykite šią iniciatyvą. Neturi jos palaikyti tik tos, kurios nori kurios nėra dariusios pakankamai, nori stiprinti apsaugą, net, net ir ten, kur yra uh, stipri apsauga ir jos turi padėti. Mes tikrai nenorime trukdyti socialiniams partneriams, mes norime jiems padėti. Aš tikiuosi, kad po diskusijų su, su socialiniais partneriais iš Švedijos pasikeis jų nuomonė. Aš tikrai nesuprantu, kodėlgi uh, Švedijos socialiniai partneriai prieštarauja šiems minimaliems standartams. Dar buvo teirautosi dėl darbuotojo apibriešties, kam ji bus taikoma. Noriu priminti teisingumo teismo praktiką ir ji taikoma, aišku, toms byloms, konkretiems sprendimams, tačiau tai yra ir mūsų įkvėpimo šaltinis. Darbuotojo apibrieštis bus taikoma šios direktyvos taikymos ryčiai, niekam kitam, ne viskam, kas egzistuoja ar gali egzistuoti. Mes apibri, apsiribojame tik taikymos rytimi dėl skaidrių ir nuspėjimų darbo santykių. Dabar atsakysiu ant sandar ir kitiems kolegoms. Visa tai neturi jokios įtakos tam, kaip valstybė narė įvardina savo mm, žmonės pagal mokesčių mokėjimo prievolės ir panašiai. Ši iniciatyva galioja tik direktyvos taikymo e, sryčiai šie apibrieštis ir nei daugiau, nei mažiau apie socialinius partnerius jau atsakiau. Dėl MVI, mažų vidutinių įmonių, ponė Sanders, manau, kad mes tikrai atsižvelgėme atskiruose dokumentuose vietose į MVI ypatybės, jeigu kažkur yra situacija supaprastinama, beje, dažniausia MVI dialogas tarp socialinių partnerių vyksta sėkmingai, kaip priešingai reikia jį skatinti didelėse įmonėse, yra tie spontaniški santykiai, yra tam tikrų smulkmenų, kurios uh, atsako jūsų susirūpinimą dėl MVI aps, apsaugos. Tomas man šešerių e, mėnesių bandomasis laikotarpis tai yra maksimalus su išimtimis. E, valstybės narės ir socialiniai partneriais gali numatyti išimtis, tačiau tos išimtis turi būti subalansuotos. Jeigu yra aiškių įrodymų, kodėl reikia ilgesnio bandomojo laikotarpio, tai reikia jį leisti. Mes nenorime užkirsti tam kelio nustatydami tik šešis mėnesius bei išimties. Tačiau mes nenorime, kad būtų piknaudžiavami šeši mėnesiai, plus šeši mėnesiai ir tas bandomasis laikotarpis niekai nesibaigia. Reikia e, tinkamai laikytis įstatymų. E, Rodrygės klausimas dėl prieigos prie socialinio draudimo sistemos, tai yra socialinio ramščio dalykas. Mes savo pasiūlyme kalbame apie prieigą prie socialinio draudimo sistemos ir kovo 13-ąją, jeigu neklystų, mes paskelbsime rekomendacijas ir juose bus kalbame apie prieigą prie socialinio draudimo savarankiškai dirbantiems, viena grupė ir kita grupė darbuotojams, nes mm, valstybės narėse egzistuoja skirtumai tarp savarankiškai dirbančių ir darbuotojų, skirtingos taisyklės taikomas. Tuo pat metu mes norime gerinti situaciją. Tikslas leisti kiekvienam, kuris dirba už atlygį, tapti socialinio draudimo sistemos dalimi. Mes norime įvesti galimybę plačiau pervesti teisės iš vienos valstybės narės į kitą, kad nebūtų prarandama tai, kas sukaupta. Vėlgi socialiniai partneriai atsakiau. Ar mums padės E, sumažinti nelegalų nedarbą. Šis pasiūlymas, sakyčiau, taip, tie tariamai savarankiškai dirbantis asmenys, e, apie kuriuos tiek daug galvojame, jiems bus padėta. Savarankiškai dirbantys žmonės yra svarbi ekonomikos dalis, tačiau kai tuo piknaudžiaujama, yra negerai ir mes jiems norime suteikti tas teisės, kurių jie nusipelno kaip darbuotojai. Ar mes nejudame prieš srovę? Gali būti, Tačiau tuo pat metu mes turime labai aiškius darbo nurodymus, socialinių teisių ramstis. O dėl eimo prieš srovę, sakyčiau, priešingai mes judame pasroviui, mes žiūrime, kokia yra ekonomikos realybė, kokie yra, kokie yra darbo santykiai, yra jų pačių įvairiausių, vis, atipiškų, nestandartinių. Na, aišku, tai, kas yra išimtis, neturi tapti taisyklę. Mes tą pabrėžėme socialinių e, teisių ramstyje. Mes norime, kad ilgiau dirbantis asmenys e, jaustų didesnį saugumą. Ta ir darome. Atitinkamai pasiūlymas, jeigu yra nestandartinė darbo sutartis, tai turi darbuotojas teisės prašyti pakeisti tą nestandartinę darbo sutartį į standartinę, ypač jeigu darbo apimtis yra didesnės ir atsakymas darbdavys turi, turi pateikti raštu. Čia mes nieko reikalauti negalime, tačiau galime bent jau kažkiek padėti darbuotojui. Mes galime užtikrinti, kad nebūtų tik nuolat ieškoma naujų darbuotojų ar žmonės verčiami ieškoti darbo, bet ir darbų, darbdavius turime paskatinti elgtis atsakingai. Dėl e, laikinų darbo sutarčių mes turime taisyklės Europoje, jų reikia laikytis. Nebus galima pažeisti to, kas galioja šiuo metu, o dėl tų nestotytos apimties darbo sutarčių, tų nulinių valandų sutarčių, tai gali būti ir viena valanda, ir viena diena, tačiau mes sakome, kad išimtis gali būti taikoma tik labai trumpoms sutartims, kai keletą valandų dirbama, tačiau aštuonių valandų darbo sutarčių negalima traktuoti kaip nenustatytos apimties, Mes aišku galime ne, nenustatyti konkretaus valandų skaičiaus, tačiau bet kuriuo atveju galios ši direktyva ir valstybės narės negalės savo nuožiūrą neįtraukti tokios rušies darbo sutarčių, išbraukti tokios rušies darbo sutarčių iš taikymos ryties. Tai mums labai svarbus e, uždavinys vėlgi socialinis partneriai buvo teirautis, atsakiau, ponė pirmininkė, viliuosi, kad atsakiau didžiumai jūsų kolegų. Darbai, aišku, tęsiasi, linkiu pranešėjų, šešėliniams pranešėjams įdomaus darbo, pasiūlymas aktualus. Mes paliečiame tiesiogiai 2 ar net 3 milijonus žmonių, jie gaus daugiau informacijos apie savo darbo santykius, o vienas ir kitas straipsnis pasi tarnaus milijonams. Tai yra teisė pareigojimai pagal socialinių teisų ramstį. Kiekvienas darbuotojas turi gauti tam tikras bazinės teisės. Yra socialinės teisės, yra darbo teisės. Tuo pat metu mes pateikėme subalansuotą pasiūlymą, lankstumas išlieka, išlieka nenustatytos apimties darbo sutartis, kitos galimybės išlieka, mes norime geresnės situacijos. Skelbdami pasiūlymą įsiklausėme į visus. MVI atstovų išklausėme, darbuotojų darbdavių išklausėme kiekvieno argumento, pateikėme subalansuotą pasiūlymą, įvertinę visas aplinkybės. Na, aišku, jeigu mes teiktume kažką nesubalansuoto, tai mm, tikrai nebūtume to darę. O dabar jūsų, jums atėjo laikas jį vertinti, tikiuosi vertinimas bus palankus. Labai ačiū už konstruktyvės diskusijos. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamai Tyson už tokius konkrečius atsakymus į daugybę Jums užduotų klausimų. Stengėtės kai kuriuos iš mūsų nuraminti, kai kuriuos informuoti ir palaikyti. Esame džiaugiamės, kad jūs galime pasikviesti tuo met, kai diskutuojame dėl pasiūlymų ir kad jūs neperbėgote greitai, Suprantama, jūs turite ir kitų įsipareigojimų, tačiau mums skiriate tiek laiko, kiek reikia. Mes iš tiesų atstovaujame 28 valstybės narės ir kai kuriuose iš jų yra ir skirtumų, ir konfliktų dėl istorinių priežasčių. Mes darome viską, ką galime kaip parlamento nariai, kad įveiktume sunkumus ir esame įsitikinę, kad jūs taip pat savo lygmenyje ieškote sprendimų, kurie mums irgi leidžia dirbti ir priimti sprendimus dėl socialinio ramščio. Taigi ačiū Jums, kad dalyvavote tokiuose nelengvuose diskusijose ir kad atsakėte į tiek daug klausimų. Okay, friends, we still have uh, an... Mūsų vis dar laukia kiti darbo tvarkės klausimai. Dabar pereikime prie dešimto darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Europos ekonominės, socialinės ir teritorinės anglodos stiprinimas ES 7 Europos komisijos ataskaita. Nuomonės projekte laikomasi požiūrio, kad sanglaudos politika, investavimo politika turi būti išsaugota Pirmininkė atsiprašo, grįžkime prie dešimto darbo tvarkės klausimo. Tai reiškia, kad turėsime dirbti labai sparčiai, kad suspėtume laiku. Suteiksiu žodį pranešėjai dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro užimtumų ir socialinių aspektų 2017 e, metinė augimo apžvalgoje pranešėjas Kšištov Hetman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Da. Aš pasistengsiu dirbti ir tikrai va, veiksmingai norėčiau visiems padėkoti, dėkuoju visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Ir aš kalbu apie da, savo pasiūlymą, savo parinktą dokumentą dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Jūsų dėka šis dokumentas bus gerai subalansuotas ir aš tikiuosi, kad jis padės mums geriau pasiruošti kitam uh, uh, Europos semestro e, etapui. Daugiau nei 200 pakeitimų buvo pateikta ir tai uh, praturtino mano pirminį dok parengtą dokumentą. Bet uh, Dėja, gal ne viską man pavyko atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta pakeitimas apie, apie skurdą, apie, pažiūrėjau, vaikus, apie atskirtį darbo rinkoje, apie ilgalaikį nedarbą, švietimą. Tai, kad kartais darbuotojai neturi tinkamų įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje ir tai, kad a, a, akivaizdu, kad yra skirtumų, nuomonių skirtumų tarp įvairių frakcijų. Tai yra natūralu. Aš pasiūliau 37 kompromisus, juos parengėme kartu su šešėliniais pranešėjais, įvyko keturi susitikimų raundai. Tai šiandien taip pat per pietų pertrauką mes buvome susitikę. Ir mes ir toliau sieksime patobulinti parengtus kompromisus ir tikiuosi, kad daugelį sričių mums pavyks vis dėlto surasti gerai subalansuotus pakeit, e, kompromisinius pakeitimus. Ir aš manau, kad mums reikėtų dirbti kuo veiksmingiau. Ir per darybas beje mums pavyko kartais suderinti visiškai priešingas frakcijų pozicijas. E, nors tai nebuvo lengva. Taigi dirbti e, nebuvo lengva, bet kas čia yra svarbiausia? Aš manau, kad mes turime išsakyti, nusiųsti realistišką ir pragmatišką e, signalą valstybėms narėms. Turime aiškiai sakyti, kokios socialinės užimtumo politikos mes tikimės. Taigi tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau labai veiksmingai dirbti. Dėkuoju. Ačiū. Toliau Javier Lopes. Ačiū, pirmininkė. Ir aš kalbėsiu trumpai, kaip ir pranešėjas. Iš esmės, norėčiau padėkoti kolegoms už atliktą darbą, padėkoti pranešėjui. Ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Buvo dirbama konstruktyviai, buvo siekiama bendradarbiauti. Na, o dabar pereiname prie labai e, specifinių, konkrečių ir frakcijoms labai svarbių dalykų, tokių kaip algos didėjimas, socialinio ramščio vystimas, e, socialinio ramščio rodikliai ir minimalios algos sistema. Parlamentas neseniai tam pritarė. Taip pat e, vaikų apsauga ir kova su vaikų skurdu. Dėl visų šių klausimų mes siekėme susitarimo. Tačiau dar reikia palūkėti ir pažiūrėti, ar susitarsime iki galo. Bet e, dirbame gera bendradarbiavimo dvasia ir tai yra svarbiausias dalykas ir, ir, šešėlin, ir pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū toliau Ulrike Trapeisius, jos nėra. Ar kas nors vietoj jos? Ne. Jana Tum, prašau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, gaila, kad mes tik dabar aptariam pono Hetmano pranešimą, kai darbas prie šio failo jau pabaigtas. Pranešimas puikiai parengtas ir pranešėjas puikiai dirbo ir parengė kiek įmanoma nusaikių kompromisų, bet norėčiau keletą dalykų pasakyti apie šį pranešimą ir metinę augimo e, apžvalgą. Puiku, kad užimtumas ES didėja, kadangi ES turi galimybę pasiekti 75 procentų užimtumo tikslą iki 2020-ųjų, tačiau valstybėse narėse yra skirtumų ir užimtumo lygis dar kai kuriuose šalyse turi atsigauti po krizės. Ilgalaikis nedarbas, reikia stengtis integruoti ilgalaikius bedarbius, pasitelkiant įvairias priemonės. Vertėtų paminėti, kad šių žmonių situacija gali paveikti jų pasitikėjimą savimi ir dėl to gali padidėti jų e, skurdo rizika ir socialinė atskirtis. Yra žmonių, kurie nukenčia ir nuo kvailų biurokratinių taisyklių. Reikėtų čia paminėti diplomatus įgūdžiai e, formuojami ir e, oficialioje ir neoficialioje aplinkoje, reikėtų paminėti pabėgėlių situaciją abipusis kvalifikacijų pripažinimas gali būti labai naudingas, siekiant įveikti įgūdžių stokos problemą. Jaunimo nedarbas jau buvo paminėtas, įminėjo pats pranešėjas. Vis dar labai daug jaunimo nesimoko ir nedirba ir tas skaičius nekinta. Jaunimo užimtumo iniciatyva e, turi didelį potencialą, tačiau turime užtikrinti kad jie, galė, jie galėtų pasinaudoti visos grupės, tame tarpe ir mažumos, ir e, emigrantai. E, socialinės e, atskirties tikimybė vis dar išlieka didelė. Reikėtų kalbėti apie tvaraus augimo potencialą ir šiuo atžvilgiu uh, Esu entuziastingai nusiteikusi dėl Europos socialinio ramščio, kuris buvo patvirtintas praėjusiais metais. Tai yra labai svarbus žingsnis siekiant konsoliduoti bendrą požiūrį į socialinių teisių užtikrinimą visoje ES. Bet jeigu rimtai pasižiūrėtume į tai, tai negalime tik kalbėti apie darbo rinkos vystimas vystimasi neužtikrinant socialinės apsaugos. E, socialinis ramstis yra iššūkis valstybėms narėms, tačiau daugeliu europiečių tai yra vilties spindulys. Ačiū. Dėkuoju. Ar Kuneva, vietoj Kunevos kas nors kalbės, jeigu ne, tuomet pereikime, suteikime žodį ponė Ždanokai. Aš e, kalbėsiu vietoj Jim Lambert, kuris dirba prie šio failo ir jo dabar nėra. Buvo pateikti kompromisiniai pasiūlymai ir žalieji Europos laisvojo alijanso frakcija laikosi tokios nuomonės. Visų pirma, mokytojų švietimas turi būti įtrauktas į socialinio ramščio principus ir tai dar nėra padaryta. Antra, socialiniai rodikliai turi padaryti realų poveikį. Juos reikėtų labai rimtai atsižvelgti ir jie turėtų paskatinti tinkamas, tinkamus veiksmus, jeigu būtų pastebėta pusiausvyros toka. Trečia, atskiroms šalims skirtos rekomendacijoms turėtų būti skirtos žiedinės ekonomikos skatinimui. Ketvirta, val, be valstybių narių ir, valstybė, ir komisija turėtų suteikti galimybę investicijoms e, į viešas, viešąją sritį. Turi būti pateikti komisijos pasiūlymai dėl socialinio ramščio principo. Taigi tokie yra pagrindiniai uh, mums svarbus klausimai. Ačiū. Toliau FDD frakcija, ar kas nors atstovauja jai? Ne. Tuomet NF irgi nieko. ir niekas neatstovauja poniai Kunevai. Tai reiškia, kad šie nariai išėjo. Gal iš komisijos, iš užimtumo generalinio direktorato yra atstovas? Ne. Tuomet, e, pone Hetman, e, Jums suteikiamas žodis apibendrinimai. Na kągi, ką aš galiu pasakyti? Na, baigdamas šią diskusiją aš galiu tik tai jums žadėti, kad mes toliau dirbsim ir kad mes stengsime suderinti nesuderinamus dalykus. Ir Stengsiu daryti viską, ką galiu padaryti, nors ir negaliu pažadėti, kad padarysime stebuklus. Labai dėkoju. Aš jums pasakyti kad e, e, žimtumo komitete mes šį dokumentą tvirtinsime vasario 26-27 dienomis, o plenarinėme posėdė šis dokumentas bus nagrinėjamas per antrąją kovo mėnesio plenarinę sesiją. Dėkuoju, dabar periname prie dešimtojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie ekonominės, socialinės ir teritorinės anglaudos stiprinimo ES, tai yra prie septintosios Europos komisijos ataskaitos. Aš esu pranešėja šiuo klausimu ir galiu užpasakyti, kad rinkdama savo nuomonę, aš stengiuosi atsižvelgti pirmiausiai tai, kad sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicijoms skirta politika ir todėl jai skirtas finansavimas turi būti išlaikytas bent tokio paties lygio, koks buvo iki šiol Ir aš taip pat manau, kad Europos socialinį fondą reikia taip pat išlaikyti kaip pagrindinę ES integracijos ir reintegracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties ir kovos su skurdu ir neligybė rėmimo priemonė. Taip pat pabrėžiu, kad reikia greičiau įgyvendinti programas, reikia e, užtikrinti sklandesnį perėjimą iš vieno programavimo laikotarpio į kitą, reikalingas realus supaprastinimas ir pajėgumų stiprinimas. Ir darbo vietų kūrimo potencialas, e, kurį turi ES fondai, dar nėra pakankamas ir todėl jį reikia stiprinti. Na, nieko čia nenustebinau, ko gero bet aš manau, kad reikia nusiųsti signalą, reikia aiškiai pasakyti, kad e, mūsų reikia šių fondų ir kad jie, uh, jie turėtų būti aktyviai naudojami. Pano plieto nematau salėje. Jūs atstovaujate EPP frakcijai. Prašau. Dėkoju, ponė Pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau ponė pranešė jums padėkoti už parengtą nuomonės projektą, kuris, mano galva, suteikia daug gero peno pamastymams ir yra geras pagrindas diskusijai. Tai yra reikalinga, kai kalbame apie sanglaudos politiką, nebejoju, kad mūsų diskusijos e, bus konstruktyvios. Sanglaudos politika, tai visi žinome, yra nepaprastai svarbi solidarios Europos kūrimo priemonė, kur jis padeda kurti, jį padeda kurti mums tokią Europą, kurie kuo arčiau piliečių. Ir ji turi būti naudinga visiems, visiems, pakartoju, regionams. Ir kaip esu, aš esu da, Lille de France regiono vadovas ir aš puikiai e, žinau, kokios svarbios yra struktūrinės politikos priemonės ir kaip jos padeda mums siekti ekonominės, socialinės ir teritorijos sanglaudos. Ir aš manau, kad mes turime geriau išnaudoti visas turimas priemonės, nes mes e, gyvename šiuo metu sudėtingais laikais ir mes visi žinome, kad Reikia daryti viską, kad mes e, išsklaidytume žmonių nepasitikėjimą ES. Jei sanglaudos politika pati savaime sukuria, sukuria pridėtinę vertę, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Jie, jie yra susijęs su įgyvendinimu, su metodu ir juos galima būtų patobulinti. Pirmiausia, tai yra tai, kad gyvenimo struktūra yra labai sudėtinga. Mes norime, kad sąjungos politika būtų paprastesnė, veiksmingesnė ir mažiau biurokratiška. Aš manau, kad administracinė našta šiandien yra pernelik didelė ir proporcingumo principas turėtų būti svarbesnis nei, finansi, nei uh, finansiniai klausimai. Tai reiškia, kad, kad reikia atsižvelgti į projektų vertę. Negalima taikyti tas pačias kontrolės priemonės projektams, kurių vertė yra 20 milijonų ir, ar kurių yra 200 milijonų. Toliau, mums reikia taip pat supaprastinti sistemą. Ir mes matome, kad tam tikros priemonės gali būti naudingos visiems. Uh, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų uh, programa. Tai yra pagal tą programą da universitetai, mokslininkai ar įmonės uh, užpildo tik tai vieną paraišką internetu. Jie turi uh, devinių skaitmenų, uh, jie pateikia paraškai gauna devinių skait, uh, skait, uh, skaitmenų uh, kodą, ir po to gali tiesiog naudodamiesi tuo kodu pri, gauti prieigą prie visų jiems reikalingų dokumentų. Aš manau, kad tokios, tokią sistemą galima būtų pritaikyti ir sanglaudos politikos srityje. Tai būtų naudinga, naudojant, skatinant naudotis įvairiais internetiniais portalais. Kiekvienas naudos gavėjas galėtų turėti tokį da, tokį da, numerį, tokį kodą, Ir tuomet visi jo kažkada suvesti duomenys automatiškai, kai jis prisijungia, bus perkelti į e, naują paraišką, kurią jis pateikė pagal naują programą. Taigi mes taip sukursime visiškai centralizuotą sistemą. Antras dalykas. Aš manau taip pat, kad mes turime reikalauti, kad geriau būtų atsižvelgta į regionų, į e, regionų viduje esančius skirtumus. Tie skirtumai yra gan dideli beje. Ja. Yra, pavyzdžiui, tokių regionų, kuriuose yra labai turtingų miestų ir labai neturtingų miestų. Aš galiu Jums pateikti vėlgi savo regiono pavyzdį. Kaip Aš kalbu Lildo France, mūsų regione yra tikrai labai turtingų miestų, yra kitų, kur susidurime su labai rimtomis problemomis, kurios nuolat gilėja, tai yra švietimo ir socialinės apsaugos sistemos. Ir e, toliau mums e, reikia taip pat papildomų rodiklių, dėl tokių rodiklių, kurie geriau atsižvelgtų į, geriau spindėtų realią padėtį. Jūs kalbėjote, kad bus siekiama e, e, kompromisų ir jūs, pažiūrėjau, savo dokumente kalbate apie jaunimo nedarbo lygį, kuris dėja yra labai e, didelis ir, pavyzdžiui, tai gali būti naudojama kaip vienas iš papildomų kriterijų, kai galvojama apie tai, kam skirti sanglos politikos lėšas, nes aš manau, kad reikėtų į tokius papildomus rodiklius atsižvelgti. Taigi, daugiau supaprastinimo, mažiau biurokratijos, proporcingumo principo taikymas ir tokios sanglos, tokia sanglos politika, kurie atsižvelgia į skirtumus regionų viduje ir papildomi rodikliai. Visi šie dalykai da, turi būti nagrinėjami Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks da, e, suderinti savo nuomonės ir kad galiausiai visi liksime patenkinti. Dėkoju. Seržiui Gutieris prieto nėra salėje. Taigi, kolegė, sutikiu žodį. Aš pavaduoju Serdžio. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkiai už parengtą nuomonės projektą. Tai iš tikrųjų yra gera pradžia, gera mūsų bendro darbo pradžia, geras pagrindas diskusijoms. Ir šis dokumentas turėtų rūpėti ne tik mums, bet ir visiems, kam rūpi socialinė politika ir, ir kas ketina dalyvauti e, diskusijose socialiniais klausimais. Aš manau, kad mums reikia, kad šis nuomonės projektas būtų tikrai geras. E, nežinau, gal mes per daug e, nerimaujame, bet vienai per kitaip mes baiminamės, kad po 2020 metų sanglaudos politikos finansavimas bus sumažintas dėl breksito, dėl to, kad bus peržiūrėti ES prioritetai. Ir be abejo, aš nenoriu pasakyti, kad energetikos sąjunga ar vidaus rinka ar skaitmeninė sąjunga yra nesvarbus dalykai. Bet aš taip pat manau, kad Taip pat esu įstikinus, kad sanglaudos politika padeda mums e, dalintis gerovę ir jei e, ją realiai pavyks uh, uh, pakeisti situaciją, pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas būtų puiku ir todėl mes turime skirti šiai politikai kuo daugiau dėmesio rengdami kitą daugiametę finansinę programą. Socialinės investicijos vis dar nepasiekė to lygio, kurį turėjome prieš krizę ir valstybės narės turėtų aktyviau reaguoti į dabartinius ir būsimuosius iššūkius. Turime skatinti valstybės narės spręsti šias problemas. Mano frakcija tikrai pasisakys prieš bet kokius planus sumažinti sąjungos politikos siekius, tikslus, bet jūs kalbate apie tai savo parengtame dokumente. Dabar jums, jums leidus norėčiau užsakyti kelias pastabas apie tai, kaip sąjungos politika užtikrina uh, konvergencijas e, aukštesnių standartų link. Ir kaip ji yra gyvendinama praktikoje. Ir kalbėsiu atsižvaldama į dabartinės diskusijas dėl daugiametės finansinės programos. Mes Norėtume, kad vyktų įsamesnė diskusija apie sangaudos politiką ir apie tai, kaip ji padėtų mums siekti socialinės pažangos visoje Europoje. Nes mes matome, kad praeitėje mums nepavyko iš tikrųjų, e, nepaisant visų mūsų pastangų, pasiekti gerų rezultatų šioje srityje. Matome, kad Europoje tebėra didelių socialinių, ekonominių skirtumų. Matome, kad Europos Sąjungoje e, didėja atotrukis tarp įvairių teritorijų ir e, jį tik tai pagilino krizė. Taigi aš manau, kad mes turime šiame dokumente taip pat reikalauti, kad būtų e, nustatyti nauji socialinės konvergencijos vertinimo rodikliai. Pavyzdžiui, mes žinome, kad tam tikri regionai, kuriuose yra da, gal dideli BVP vienam gyventojui rodikliai, bet tenai gali būti socialinių uh, problemų. Uh, ir būtų gerai, jei komisija galėtų vertinti, uh, pasitelkdama įvairius rodiklius, socialinę pažangą regionuose. Mes e, be abejo su jumis bendradarbiausime, tobulindami šį dokumentą. Ir mes turėtume dar tikrai gerai pagalvoti, kaip galima būtų tikrai geriau vertinti pažangą ir vertinti, kiek yra, e, kaip vyksta konvergencijos e, procesas. Dėkuoju, AKR frakcijos atstovė ponė Žitnenska. Ačiū ponė pirmininkė, man buvo malonu perskaityti šį dokumentą mano šalyje, Slovakijoje. Galima be abejo dar būtų gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Ir sanglaudos politika tikrai mums yra labai naudinga. Bet dėja reikia pasakyti, kad piliečiai labai dažnai nesupranta, kodėl ES jiems gali būti naudinga. E, mato, žinome, kad ne visuomet lėšos naudojamos yra gerai. Ne visuomet dėl to yra kalta pati sąngodos politika. Labai dažnai taip e, būna dėl to, kad valstybės narise iškyla įvairių problemų. Ir mes negalime tų problemų ignoruoti. Uh, Turime kalbėti apie tai, kad kažkas neveikia. Jei nepasiekiamas užsibrieštas tikslas, tuomet mes turėtume įvertinti padėtį ir pagalvoti, kaip galima būtų jį pasiekti. Jau buvo paminėti du svarbus dalykai ir aš visiškai jiems pritariu. Pirmiausia, tai yra e, sąnaudos politikos veiksmingumas ir e, jos rezultatai. Ir antras dalykas tai yra tai, kad daugiau įgūdžių mes, daugiau dėmesio turime skirti jau nimo įgūdžio, įgūdžių ūkdymui. Taigi aš pateiksiu savo pakeitimus ir juose ir kalbėsiu apie ką tik paminėtus klausimus. Dėkuoju. Ačiū. Toliau Alde atstovas. Ar yra kas nors salėje, kas atstovautų Alde frakcijai? Ne. Tuomet GUE ir NGL atstovas. Prašau ponas Lopes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, negalime nekalbėti apie tai, kad sanglaudos politika arba nevykusi sanglaudos politika yra glaudžiai susijus su vidaus rinkos funkcionavimo arba nefunkcionavimo. Reikia atvirai pasakyti, kad griežto taupimo politika, kuri buvo taikoma pastaraisiais metais, tikrai labai smarkiai pakenkė sanglaudai. Nes tos griežto taupimo priemonės tik tai pagilino skirtumus tarp valstybių narių, uh, pagilino atotrukį tarp turtingesnių ir, ir mažiau turtingų valstybių narių. Mes esame įsitikinę, kad sanglaudos politika turėtų gyvuoti ir turi būti gyvendinama tinkamai. Ji turi atitikti kiekvienos šalies strateginius tikslus. Kitaip tariant, negalima čia nustatinėti jokių sąlygų. vadinamieji sanglaudos fondai naudojami e, naudojami e, tik tuomet, kai laikomasi tam tikrų griežtų sąlygų, o negalima e, skatinti socialinės ir teritorinės sanglaudos, jei nebus uh, viešosios lėšos investuojamos į desanglaudą, jei nebus skatinama atgaivinti pramonę, jei nebus siekiama sumažinti struktūrinę priklausomybę tam tikrų kategorijų asmenų. Ir mums reikia, kad uh, sąnaudos politikai būtų skirta daugiau lėšų, bet matome, kad biudžetai nuolat yra mažinami. Ir mes taip pat žinome ir apie tai, kad kalbama, kad mums reikia stiprinti sąnaudos politiką, tačiau kartu pasakoma, kad tam reikia skirti mažu, mažiau lėšų. Ir aš manau, kad įmokos į biudžetą turi būti pagrystos bendromis nacionalinėmis pajamomis. Nacionalinėmis pajamomis. O dabar aš norėčiau pagalb, pakalbėti apie tai, kad vis mažiau investuojama į sanglaudą. Lėšų, teigiama, kad lėšos yra reikalingos tam, kad galėtume stiprinti savo da, karinius pajėgumus, galėtume da, stiprinti gynybos sistemas. Ir visą tai daroma sangaldos politikos sąskaita. Ir aš manau, kolegos, kad apie tai reikia kalbėti. Ir reikia taip pat daugiau kalbėti ir apie migrantų ir pabėgėlių socialinę integraciją. Pirmininkė, nematau salėje žaliųjų atstovų. Gerai, tuomet FDD, Laura Agija. Nieko nenorite pasakyti. Gerai. Joel Molan iš NF. Ar gal ponas Martanas norėtų ką nors pasakyti? Ne. Ar užimtumo komiteto nariai galėtų pasisakyti ir ar turime tam laiko. Aš atsiprašau, aš kalbu apie užimtumo direktorato atstovus. Nu gerai. Gal ponas Liujis Deikstra norėtų ką nors pasakyti, bet prašau labai trumpai, nes mes norėtume perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Šitą. Labai dėkoju, labai trumpai. Aš manau, kad mes pritarėme e, daugumai įsakytų pastabų ir pritarėme taip pat ir jūsų dokumente pateiktoms rekomendacijoms. Taip e, mes manome, kad sanglaudos politika turėtų būti radikaliai supaprastinama tam, kad naudos gavėjai galėtų geriau panaudoti turim, fon, turimų fondų lėšas. Ir taip pat manome, kad e, sanglaudos politikos biudžetas turi būti. Uh, uh, tvirtas, geras ir komisijos narys, kiek aš žinau, taip pat nori reikalauti, kad, kad ta politika būtų taikoma visoms, visai ES ir norime taip pat, kad būtų praplėstas naudojimo socialinės padėties vertinimo rodiklių sąrašas. Tai tiek. Dėkoju. Pakeitimus galima teikti iki vasario 27 dienos 12 valandos. Prašau juos teikti tik tai anglų kalba. Užimtumo komitete tvirtinsime šį dokumentą kovo 21 ar 22 dieną, o uh, regioninės plėtros komitete šis dokumentas bus tvirtinamas kovo 27 dieną. 11 darbų tvarkės punktas. Thank you. švietimo modernizavimas. Prašom, ponė Kozlovskaračevič. E, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums. E, Dėkoju. Mes rengėme šį dokumentą pagal 54 tas, taisyklę. Tai reiškia, kad mes galime kalbėti tik tai apie tos klausimus, kurie patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Mes visi žinome, kokios problemos egzistuoja darbo rinkoje ir žinome, kad padėtis darbo rinkoje priklauso nuo bendros ekonominės padėties ir taip pat nuo darbuotojų įgūdžių. Ir uh, Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad įgūdžių stoka susidarė dėl to, kad žmonės dažnai neturėjo galimybės e, jų įgyti. Todėl švieti, šiame dokumente aš kalbu apie švietimą ir darbą. Aš esu įsitikinusi, kad švietimas nėra dalykas, kuris tarnauja darbo e, rinkai. Uh, Ir akivaizdu, kad švietimo sistemos pagrindinis tik, e, ar vien, e, nėra taip, kad švietimo sistemos vienintelis tikslas būtų paruošti e, jaunuolius darbui. Ne, bet vis tiek, aš manau, kad mums reikia įvertinti švietimo sistemos kokybę ir jos potencialą. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra tai, kad Europos darbo uh, E, rinkoje šiuo metu sparčiai taikomos naujausios technologijos. Ir mes matome, kad vyksta skaitmeninė e, revoliucija. Ir todėl mums reikia vis daugiau specialistų, aukštos kvalifikacijos specialistų, ir vis maži, o nuolat mažėja nekvalifikuoto ar menkos kvalifikacijos darbo paklausa. Ir švietimo sistemos turėtų turi, e, e, stengtis e, atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybės ir be abejo reikia daugiau dėmesio skirti aukštajam mokslui. Ir taip ir, ir yra šiuo metu mes, mes matome, kad tai yra tam tikri spastai. Vis daugiau žmonių turi universitetų diplomus, bet ne, mes nepasiekime užsibriešto tikslo. Tai reiškia, kad ne visi šie diplomuoti jaunuoliai gali susirasti savo vietą darbo rinkoje. Dažnai taip yra dėl to, kad jų įgytų įgūdžių kokybė netitinka reikalavimų. Ir mes norėtume, kad Ir mes matome, kad apie 20 procentų Europos piliečių, skaitant ir universiteto absolventus, neturi pagrindinių gebėjimų skaitimo, rašymo, skaičiavimo. Tai yra savotiška, savotiška, jie yra savotiškai neraštingi. Ir Ir dar uh, 20 procentų da, un, universiteto absolventų turi lab, tik tai labai bazinius įgūdžius. Ir žinome, kad e, ne visuomet jų įgūdžių kokybė yra tinkama ir kyla klausimas, o tai kam yra reikalingi tie tokie universitetai, kurie negali suteikti pagrindinių įgūdžių. Ir aš siūlau štai ką šiame dokumente. Mums reikia padidinti aukštojo mokslo kokybę, reikia nustatyti taip pat ir rodiklius. Ir tokius rodiklius, kurie padėtų mums vertinti švietimo kokybę, o ne kiekybę, ne, ne, negalvoti vien apie skaičius. Reikia galvoti apie tai ir švietimo sistema padeda mums sukurti tokią darbo jėgą, kurios mums reikia. Ir mums reikia tam tikrų profesinių įgūdžių, profesinių žinių ir tos žinios dažnai turi būti susijusios su labai aukšta kvalifikacija. Ir mums taip pat reikia profesinių mokyklų, kuriuose jaunuoliai galėtų įgyti konkrečių profesinių įgūdžių. Taip pat e, reikėtų atsižvelgti į jau turimą e, praktiką. Reikia išnagrinėti, kokia yra paklausa, kokia yra pasiūla ir mes iš tikrųjų nereaguojame pakankamai lankščiai Ir aš turiu pasakyti, kad mūsų švietimo įstaigos pirmiausia nereaguoja lankščiai į e, darbo rinkos e, poreikius. Ir aš kviečiu visus pagalvoti apie taip, kaip galima būtų užtikrinti, e, kad švietimo sistema kažkaip geriau dėrėtų su tuo, kas vyksta darbo rinkoje. Žodis ponui Flavijos Zanonato. Ačiū. Noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Aš kaip šešėlinis pranešėjas kartu su frakcija teiksiu keletą pasiūlymų, kad sustiprinčiau tam tikrus pasiūlymo elementus ir pagilinčiau man artimiausius klausimus. Kai kas krenta į akis ir nuolat krenta į akis. Kalbama, kad švietimas E, kainuoja brangiai. Tai gal išmatuokime, kiek kainuoja prastas švietimas ar jo nebuvimas. Jeigu mes investuosime į švietimą ir lavinimą, tai bus pagrindas socialiniai pažangai. Dar svarbiau yra investuoti į kokybišką švietimą. Mes negalime nieko palikti nuo šalyje, Dar atkreipčiau dėmesį į socialinių teisių ramščio pirmąjį punktą. Būtent kiekvienas turi teisę į švietimą ir lavinimą ir nuolatinį tolesnį švietimą. Tai būtina, kad įgytų asmenys reikalingas kompetencijas, padedančias integruotis į visuomenę, rasti savo darbą, savo vietą darbo rinkoje. Jeigu mes nenorime, kad e, minėtas ramstis liktų tik tušti žodžiai, privalu imtis konkrečių veiksmų. Dėl gebėjimų paklausos ir pasiūlos bei netitikimo tarp šių dalykų. Gal tai viena iš nedarbo priežasčių. Nedarbas yra ir struktūrinis, tiek dėl socialinių, tiek dėl ekonominių priežasčių. Žinoma, reikia padėti įgyti gebėjimus, kurie atsižvelgia į darbo rinkos poreikius, reikia žengti koja kojon kartu su nuolat į priekį judančią darbo rinką. Švietimo sistema turi padėti įgyti ne tik e, tam tikrų akademinių, bet ir e, socialinių, ekonominių gebėjimų. Šiame kontekste paklauščiau pranešėjas šeštasis nuomonės projekto klausimas, ten jūs kalb, punktas, atsiprašau, ten kalbate apie gebėjimus ir profesijas. Nelabai man aišku, ką jūs čia norite pasakyti šiame punkte. Kitas svarbus klausimas - būtent skatinamas bendradarbiavimas tarp mokyklų, aukštųjų mokyklų. Viskas turi būti vykdoma glaučiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Reikia um, mokyti ir kurti mokymo programas, kurios yra naudingos kartu pameistrai ar stažuotė atliekantis asmenys negali tapti pigia darbo jauga. Ar kiekvienas baigęs mokslus suranda darbą? Tikrai ne, tai prastas reiškinys. Beje, vidurinysis mokslas turi būti visur nemokamas, o visi tie, kurie nebaigia, pavyzdžiui, vidurinės mokyklos, turėtų gauti nemokamą galimybę ją pabaigti, valstybė turi tuo pasirūpinti, reikia užtikrinti aktyvę įtraukti, reikia ypač atkreipti dėmesį į mažai uždirbančius, prasto išsilavinusius asmenis, migrantus, vyresnio amžiaus žmonės, o kalbant apie pabėgėlius ir migrantus, tai čia man svarbus toks elementas. Šie asmenys, aišku, atsiveža naujų žinių ir gebėjimų, jie gali praturtinti juos priimančias valstybės kultūrinę prasme, pavyzdžiui, tačiau jų įtraukčiau užtikrinti reikia mokyklose konkrečių programų, kad tiek e, formalūs gebėjimai, tiek savišvietos programos funkcionuotų tinkamai. Dar kartą ačiū pranešėjai ir esu pasirengęs toliau dirbti kartu su jie bei šešėliniais pranešėjais. Ar kažkas pavaduoja po Geričkę, ne, ar ponė Selimovič išaldė kažkas pavaduoja, ne, tada neokilis silikiuotis. Jūs esate salėje, tai prašom, žodis jums. Τυρά μου την εισηγήτρια για το σχέδιο της νομοδότησης και για τη δουλειά που έχει. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti mūsų e, pranešėjai už darbą ir parengtą dokumentą. Kaip guoja atstovas, aš galiu pasakyti, kad mes matome labai e, rimtas e, problemas. Mes manome, kad švietimas turi būti viešas ir jis turėtų būti, nu, jo centre turi būti pirmiausia žmogus. Negalima pamiršti to, ką sakė Aristotelis. Tai yra tai, kad e, visuomeniai naudingas žmogus tai yra tas, kuris dalyvauja visuomenės gyvenime. Šito negalime pamiršti. Todėl reikės užtikrinti, kad švietimo sistema uh, tarnautų žmogų ir leistų žmogų susirasti savo vietą darbo rinkoje. Tai reiškia, kad valstybės turi tobulinti švietimo sistemą. Negalima visko palikti tarptautinėms korporacijoms. Mums reikia tokio švietimo, kuris uh, nebūtų nukreiptas vien į pinigus ir finansinę naudą. Mums reikia tikrai ieškoti sprendimų, kurie padėtų mums uh, uh, užpildyti tą įgūdžių stoką ir spręsti tą problemą, kurie atsiranda dėl to, kad uh, darbdaviai neranda jiems reikalingos kvalifikacijos darbuotojų. Uh, Ir kalbėdamas taip pat apie darbo sąlygas, aš e, galiu pasakyti, kad mes labai dažnai girdime, kad e, neva dėl skaitminės revoliucijos blogėja darbo sąlygos. Mes nepritarėme šiam argumentui. Mes visi turėtume e, sutarti, kad skaitmeninė, negalime kalbėti, kad e, dėl skaitmeninės revoliucijos kūriamos darbo vietos nėra kažkokios e, e, tinkamos. Viena vertus, akivaizdu, kad darbo vietos kūriamos, antra vertus, mums reikia tokių darbo vietų, kurios būtų užtikrintos, tvirtos, kad žmogus galėtų dirbti, turėdamas visas socialinės garantijas. Ir akivaizdu, kad e, kad e, mes e, ne, negalime da, sutikti su šeštuoju punktu. Mes a, turime kalbėti apie da, kažkokį a, tai, kad atsiranda kažkokios fiktyvios, nerealios darbo vietos ir tai yra labai reali problema. Mes negalime pritarti tam, kad būtų kūriamos tokios kažkokios fiktyvios darbo vietos. Mes e, manome, kad darbuotojai turi turėti socialinę apsaugą ir mes negalime pritarti e, toms darbo vietoms, kurios uh, neužtikrina socialinę apsaugą. Mes be abejo pateiksime savo pakeitimus. Dėkoju. E, Ačiū dabar e, žaliųjų frakcija Terė Rantke. Ačiū. Ačiū pranešėjai už parengtą dokumentą, puikiai pradžia. Tuo pat metu reikėtų įvertinti situaciją ir nepamiršti skaitmeninimo, robotizacijos procesų. Na, pažvelkime į tyrimus, kurie šiuo metu yra pateikti, tai pamatysime, kad poveikis darbo rinkiai juose yra vertinamas labai nevienodai, tačiau turi būti žymus. Mums keičiantis darbo rinkai reikia keisti ir švietimo sistemą. Su tą mintimi kaip ir suta, sutarčiau, bet kokie tie baziniai gebėjimai, baziniai, gebėjimai, baziniai įgūdžiai turėtų būti, ko reikia žmonėms, kad jie rastų savo vietą besikeičiančioje darbo rinkoje. Visi skaityti tyrimai vieningai sutarė, Netrukus sulauksime didžiulių pokyčių ir jiems mūsų švietimo sistema turi parengti ateities studentus. Kitas dalykas, kam galiu pritarti šiandien, kalbant apie nedarbą ir ypač jaunimo nedarbą, yra susijęs tas nedarbas su gebėjimų netitikimais. Darbo rinkai reikia vieno, žmonės moka kitą. Sakyčiau, tie skirtumai tikrai nulėmė aukštą jaunimo nedarbą. Tuo pat metu ir pastarųjų metų taupimo programos nepadėjo, kiek buvo realiai investuota į švietimą. Situaciją reikia keisti į gerą. Dar vienas elementas, kurį norėčiau sustiprinti pranešime mokymasis visą gyvenimą. Kad ir kokį tyrimą beskaitytumėme, pokyčiai yra gyvenimo nuolatinė dalis. Todėl tikrai negalime tikėtis baigti mokytis sulaukus 20 keliarių metų ir dirbti tą patį darbą visą gyvenimą. Tokių dalykų jau nebėra. Formalus, neformalus švietimas ir savišvieta yra svarbus dalykai taip pat. Kitaip sakant, švietimo institucijos yra aktualu, bet greta yra ir bus kitų būdų žmonėms reikalingų gebėjimų įgyti. Taigi tas alternatyves švietimo formams nu, mums reikėtų paminėti. Dabar Laura Agėja, FDD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kolegijai Kozlovska už pirmąjį e, dokumento projektą šią svarbę temą. Visuomenės laukia didžiuliai pokyčiai, mes judame link naujos, link naujo amžiaus, baigėsi pramonės amžius, popramoninis prasideda, anksčiau buvo priekiaujama fizinėmis prekėmis, dabar jos tampa nefizinės, nematerialios e, žinios, duomenys, gebėjimai, informacija. Prie to turi prisitaikyti ir švietimo sistema. Tačiau kaip? Kaip įveikti tuos iššūkius švietimo sistemai? Kaip mes turime atspindėti tuos pokyčius? Skaitmeninimas ir uh, robotizacija. Yra du naujieji iššūkiai, kurie patys sunkiausi. Neišvengiamai jie darys įtaką tiek darbo rinkai, tiek švietimo sistemai. Reikia stiprinti skaitmeninius gebėjimus, kad būtų mokoma dirbti su naujosiomis technologijomis, tai svarbu ateičiai darbo rinkoje. Skaitmeninėme pasaulyje uh, viskas keičiasi labai greitai ir tai tikrai destabilizuoja mūsų visuomenę. Dėl visų mano išvardintų priežasčių švietimo institucijos turi prisitaikyti prie naujovių, reikėtų ryštingų strategijų, galima toliau dirbti ties įgytų gebėjų suderinimu, kvalifikacijų pripažinimu, supaprastinimu skirtingose valstybėse narėse. Dar siūlyčiau nepamiršti asmenų, kurie nebaigė mokyklos ar tokio reiškinio kaip smegenų nutekėjimas protų nutekėjimas, atsiprašau, tai reikia darbuotis, reikia tęsti veiklą. Dar atkreipčiau dėmesį į kitą elementą. Šiandien mokyklos nebaigė tikrai nemažai asmenų ir tai yra e, krizės pasiekmė, dėl to auga skurdas, skirtumai visuomenėje. Sakoma, kad visas tas tendencijas neigiamas krizės tendencijas dar labiau paaštrina mokyklos nebaigusių asmenų skaičius. Taigi reikėtų imtis aktyvių veiksmų švietimo srityje labai svarbu nenukirpti visur vienodai, netaupyti visur vienodai. Reikia investuoti į švietimą, į mokslą, nes kitu atveju išnyks e, veiksminga švietimo sistema mano gimtinėje, neinvestuojama į universitetų infrastruktūrą, grūna pastatai, grūna infrastruktūra, o kur dar negalę turintis mokiniai ir studentai. Mums reikia imtis tikrai bazinių dalykų, kad švietimas atitiktų visuomenės lūkesčius. Bet kuriuo atveju, išvietimą privalu investuoti daugiau, reikia sukurti tokias švietimo institucijas, kurios perdoda skaitmeninius gebėjimus, tam reikia ir gerų mokytojų, reikia daugiau į juos investuoti, girdime, kad neretas mokytojas yra praradęs motivaciją, žmonės nesidomi šio darbo, o mokytojų vaidmuo juk labai svarbus visuomenėje. Beje, švietimas turi būti viešoji paslauga ir turi tokia išlikti, tai labai svarbus tikslas. Reikėtų čia negailėti nei laiko, nei pastangų. Mums reikia e, tos dvigubos švietimo sistemos apimančios tiek mokymo, tiek darbo pasaulius. Beje, čia reikia mm, kaip mm, pamistrystės vietą e, rinktis tik tas įmonės, kurios atitinka tam tikrus kokybinius reikalavimus. Tikrai negalima leisti išnaudoti e, pameistrių kaip e, nemokamų darbuotojų ir naudotis jų nestabilią poziciją. Aišku, ta e, dviguba švietimo sistema pati savaime žada daug. Visos įmonės, kurios bando praktikantus e, panaudoti kaip pigią darbo jėgą, turi būti e, paviešintos. Mes beje rengsime pakeitimų ir esame pasirengę tęsti darbą su pranešėja. Dabar žodis ponui Marton, prašau. Merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai ir tai beje tą darome nelabai dažnai, todėl kad jie puikiai padirbėjo, parengė e, puikų nuomonę dėl švietimo sistemos modernizavimo Europos Sąjungoje. Švietimas yra labai svarbus prioritetas Europos Sąjungoje, jis padeda mums mažinti nedarbą ir aš manau, kad jūsų dokumentas yra labai įsamus. Jūs gerai išdėstėte, apibūdinote ir dabar nepadėte ir pasakėte, ką reikia daryti. Modernizavimas, bendarbiavimas su ūkio subjektais, kova su tais, kas nebaigia mokyklos, kiti dalykai akivaizdu, kad tai yra reikalinga tam, kad galima būtų sumažinti atotrukį tarp uh, reikalingos kvalifikacijos ir tarp nepakankamų mūsų jaunuolių, net universiteto absolventų įgūdžių. Pone pranešėja, aš džiaugiuosi, kad pagaliau bent jau pagaliau pirmą kartą šiame dokumente kalbama tik apie tai, apie ką reikėtų kalbėti. Jūs kalbate apie švietimo modernizavimą. Ir ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad jūs nebandote čia įkišti migrantų, lyties aspektų, struktūrinių reformų ir kitų dalykų, apie kuriuos nekalbėsiu, kurie, kurie nuolat minimi yra visuose ES Bruselė rengimuose dokumentuose. Jūs šiame dokumente kalbate, kalbate tik tai apie tą dalyką, apie kurį ir, e, yra parašyta dokumento pavadinime. Sveikinu Jūs. Aš norėčiau, kad jūs galėtumėt dar labiau išplėtoti tam tikras mintis, pavyzdžiui, kaip galima būtų padėti universitetų absolventams, remtis kokiais kriterijais, kokios institucijos tai galėtų tai daryti. Taip pat galima būtų daugiau kalbėti apie neformalų mo, mokymasi. Aš norėčiau Jums padėti, ponė pranešėja. Ir Mes pateiksime savo pakeitimus, tikėdamėsi, kad jie jums pravers. Dėkuoju. Uh, Ačiū. Dabar žodis E, poniai Kozlovskai Radževič. Baigiamas žodis jums. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, visies, visiems, kas išsakė savo pastabas. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta apie šitą, šį dokumentą ir aš manau, kad jį galima būtų tobulinti. Deja, da, nuomonė yra toks dalykas, da, kuris yra uh, gan ribotos uh, apriepties, bet mes pasistengsime geriau uždėstyti tam tikras mintis. Iš tikrųjų, švietimas vaidina socialinį vaidmenį, jis padeda mums geriau integruoti žmonės į visuomenę, padeda mums da, Taip pat ugdyti įgūdžius, kurie žmonėms yra reikalingi, ne vien darbo rinkoje, bet ir apskritai mūsų visuomenėje. Švietimas yra nepaprastai svarbus. Ir tie įgūdžiai yra labai svarbus, bet labai dažnai mokyklose labai sunku yra įgyti gerus įgūdžius. Mes norėtume, kad mokyklos parengtų žmonės ateičiai, tačiau matome, kad mokyklose per daug yra ener, inercijos. Taigi tam, kad mes galėtume tam, kad galėtume įveikti šias problemas, mums reikia kažkaip padėti išorės pasauliui įsiveršti į, mokyklo, į mokyklą. 20 procent, tik 20 procentų Europos mokyklų turi kompiuterius, kuriais gali naudotis mokiniai. Taigi dėl to Dauguma jaunuolių neturi šiandien e, jiems reikalingų skaitmeninių įgūdžių. Taigi kaip jie galės naudotis e, e, skaitminės revoliucijos privalumais, jeigu jie neturi tų pagrind... pačių bazinių tokių skaitmininių įgūdžių. Mums reikia modernizuoti švietimo sistemą. Šeštasis punktas, jūs apie jį kalbėjote. Šiame e, e, aš neturėjau daug vietos ir negalėjau įsigilinti e, į šį punktą, bet yra labai daug tyrimų, kurie rodo, kad darbo rinka yra labai dinamiška, randasi vis naujos profesijos, keičiasi tradicinių profesijų pobūdis, taigi viskas keičiasi labai dinamiškai, labai greitai ir todėl Mes turime pakeisti savo mąstysinę, negalime galvoti daugiau apie profesijas, turime galvoti apie turimus įgūdžius. Ir komisija turėtų į tai atsižvelgti, komisija turėtų pakeisti savo mąstysiną. Todėl reikia kalbėti apie įgūdž, asmenų turimus įgūdžius, o ne apie jų turimą profesiją. Ir uh, E, jei žmogus turi gerus įgūdžius, nes jis gali keisti darbo vietas e, gan paprastai. Todėl aš ir kalbu, kad reikia keisti mentalitetą. Daugiau dėmesio reikia skirti e, trumpesnie, trumpesniems mokymo, program, mokymo programoms, kurios suteiktų labai konkrečius įgūdžius. Mes, pavyzdžiui, turime tokį universitetą, uh, kuris siūlo studijų programas, kurios leidžia specializuotis labai konkrečiose srityse ir žmonės gauna diplomą, tai yra tokie, tokios savotiškos mini studijų programos ir jos padeda jaunuoliams susirasti savo vietą darbo rinkoje. Ir dažnai jaunuoliai turi kelis tokius diplomus ir aš manau, kad tai yra geras pavyzdys. Ir baigdama aš dar norėčiau pasakyti štai, ką neraštingumas. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra tikroji e, rykštė. Tai tikrai labai rimta problema. Tai, kad žmonės neturi paprastai labai dažnai pagrindinių įgūdžių, tikrai stabdo juos, e, e, neleidžia jiems da, neleidžia jiems realizuoti savo potencialo. Ir aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad niekas nebaigtų mokyklos neįgyjęs pagrindinių įgūdžių. Yra neįmanoma, kad po aštuoniurių metų mokyklos žmogus nemoka skaityti. Kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti, kad 21 e, amžiuje žmonės baigia mokyklas, universitetus ir vos vos moka skaityti? Nes aš jau minėjau, kad net ir universitetų absolventai kartais neturi pagrindinių gebėjimų. Tai yra tikrai neįmanoma. Ačiū už diskusijas. Pakeitimų galime teikti iki vasario 28 vidudienio. Užimtumo komitete dokumentą tvirtinsime kovo 21-22, o balsuovimas kultūros reikalų komitete vyks e, balandžio 25-26 dėdomis. Pereikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, tai yra ES jaunimo strategijos įgyvendinimo ataskaita. Ir suteikiu žodį ponai Pimenta Lopes. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad nuomonės rengimas tokiu klausimu e, mane labai ribojo ir erdvės, ir e, spaudo ženklų prasme. Ir buvo labai sunku išdėstyti visas svarbės mintis. Manome, kad dabar vykstanti diskusija padeda šiek tiek suformuoti, įrėminti tą galutinį tekstą. E, pirmiausia, tokios bazinės informacijos. Žinome, kokie yra apribojimai, su kuriais susiduria jaunimas jiems sunku gauti darbą, įgyti išsilavinimą ar išsiugdyti tam tikrus įgūdžius, ar gauti sveikatos priežiūros paslaugas, arba naudotis kultūros e, sporto įrenginiais. Mm, taip pat yra problemų susijusių su e, kitomis galimybėmis ir ši situacija kelia nerimą nes kai kurie skaičiai kelia didelį nerimą. Jaučiamas nuosmokis. 8,7 procentų jaunimo neturėjo darbo praėjusiais metais. Ir kai kuriuose šalyse šis skaičius siekia net 40 procentų. O labai dažnai darbo sąlygos arba darbo pobūdis yra nepriimtinas. Tai yra arba trumpalaikis darbas, arba trumpalaikės sutartys, arba mažų garantijų darbas. Turėtume pripažinti, kad nemažai socialinė prasme atskirtų jaunuolių skaičius didėja ir tai turėtų būti susiję su investicijų stoka. Ir su, taip pat su finansinė krize, viešosiomis paslaugomis ir jų teikimu matome, kad darbo rinka vis labiau dereguliuojama. 2016-aisiais 6 milijonai žmonių nuo 18, iki, nuo 18 iki 35 metų nesimokė ir nedirbo. Trūks investicijų jaunus žmonės ir apskritai jaunimą plačiaja prasme. Tai e, turi rimtą poveikį demografiniams pokyčiams, švietimui, mokymui, atsiranda vis daugiau mažų garantijų darbo vietų o tai daro poveikį ir socialinės apsaugos sistemoms, nes e, jos netenka savo pradinės prasmės ir mm, ima trūkti lėšų. E, eurozonos krizė e, ir mm, Tarptautinės darbo organizacijos pranešimas rodo, kad esama rimtų problemų. Europos Sąjunga turi investuoti 21 milijardą eurų nuo iki 2020 metų, jeigu norėtų pasiekti savo tikslų, o tų, program, tų lėšų programoje nenumatyta, jų nėra tokia investicijai. Taip, ES daro šiokias tokias investicijas, imas iniciatyvų skirtų jaunimui e, dėl jų galimybių įsidarbinti, dėl jaunimo, yra jaunimo žimtumo iniciatyva, jaunimo garantijų. Uh, E, sistema ir keturios iš tokių iniciatyvų, keturioms iš iniciatyvų, keturios iš iniciatyvų yra labai svarbios, bet joms trūksta finansavimo. E, praktiškai padėtis labai liūdina. Neseniai plenarinėje sesijoje aptarėme pranešimą šiuo klausimu, kuriame buvo nurodyta, kad uh, šios priemonės turi labai nedidelį poveikį ir pasiekia labai nedaug žmonių. Ir be jokios abejonės dėl to, kad trūksta finansavimo. E, siūloma keletą idėjų. Tai yra tik nuomonės projektas, bet mes siekiame skatinti e, tinkamų darbo vietų kūrimą, kolektyvinės dėrybas, jas taip pat reikia ginti, kovą su mažų garantijų darbo vietomis ir darbo sąlygomis, netinkamomis darbo sutartimis, sąžininga alga. Mums reikia skatinti visuotinės paslaugas, e, teikti paramą socialinėms programoms, E, su kurių pagalba būtų galima skatinti socialinę ar kultūrinę įtraukti, taip pat užtikrinti jaunimo gerovę. Reikia projektų, programų ir iniciatyvų, su kurių pagalba būtų sprendžiamos jaunimo problemos ir padedama jiems siekti ambicingų tikslų reikėtų sustiprinti finansavimą skir, skiriamą jaunimo iniciatyvoms ir tai padaryti e, finansinėje perspektyvoje. Reikalingos e, platesnės programos, kad kuo daugiau žmonių galėtų jomis pasinaudoti. Reikia skatinti jaunimo įtraukti ir galimybės rasti darbą tačiau e, tiesiogiai ar netiesiogiai tokios pastangos neturi prisidėti prie nemokamų stažuočių ar mažų garantijų darbo atsiradimo. Ir tai yra pranešimo projektas, mes laukiame diskusijos, norėtume išklausyti kitų frakcijų nuomonės. Ačiū Jums, Sofija Ribeiro, jos nėra. Ar ją kas nors pavaduoja? Ne. Toliau įvari padar, prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Lopes, už parengtą nuomonės projektą susitelkiama ties jaunimo nedarbo, kuris daugelie valstybių narių vis dar labai didelis, ir poreikiai investuoti į jaunimą. Pritarėme tam, kad įtrauk, įtrauki jaunimo politika yra susijusi su tinkamo darbo vietų skatinimu. Taigi reikėtų kalbėti apie programas, kurios padeda uh, plėtoti kūrybi, kūrybiškumą ir dalyvavimą socialinėme ir politinėme gyvenime. Tačiau, kai reikėtų šioje nuomonėje kai kurias temas pabrėžti, pabrėžti labiau, tai yra e, stažuočių galimybė, stažuočių kokybė yra labai svarbus dalykai. Stažuočių, stažuočių nereikėtų panaudoti siekiant pakeisti įprastas darbo vietas ir išnaudoti jaunimą. Stažuotis turi būti pagristos e, susitarimais, raštiškai susitarimais, turi būti numatytos tinkamos darbo sąlygos ir tinkamas e, atlygis stažuotės turėtų vesti jaunimą e, prie kokybiško e, darbo susiradimo. Nereikėtų užmiršti, kad tam tikros rizikos grupės, pabėgėliai ir žmonės, e, kurie turi ypatingų poreikių, nebūtų užmiršti, reikia teikti paramą vietos bendruomenėms, raginti regioninės ir vietos institucijas, daugiau bendrauti su jaunimu, kad jaunimas turėtų daugiau galimybių ir kad švietimo sistema tobulėtų. Buvo dedama daug pastangų pagerinti situaciją, tačiau vis tiek dar daug ką reikia padaryti. Tikimės, kad jaunimo strategija ES dar bus patobulinta. Ačiū. Toliau, pane Sitanska. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Keletas pastabų, kadangi jau vėlu, tai norėtųsi, kad į šią nuomonę būtų įtrauktos nuostatos ne tik dėl kolektyvinių susitarimų, bet kad būtų rašoma apie tai, jog reikia įtraukti vis, visus jaunus žmonės į visuomeninę veiklą reikėtų remtis jaunimo savanorystė, jaunimo centrais ir įtraukti jaunimą į visuomeninę veiklą, kad būtų galima išvengti neigiamų veiksnių, įtraukti jaunimą į sprendimų pro, prieimimo procesą. Tai irgi labai svarbu. Man labai artimas dalykas yra savanorystė. Reikėtų labiau skleisti informaciją apie savanorišką veiklą. Dažnai užmirštame, kad socialinėje srityje dirba daug savanorių, jie pavyzdžiui rūpinasi pagyvenusiais žmonėmis. Taip pat reikėtų prisiminti ir jaunas šeimas ir įtraukti į šį dokumentą ir savo pasiūlytuose pakeitimuose aš atkreipsiu dėmesį į tai. Ačiū. Teri Rankė. Ačiū. Ačiū pranešėjai už pranešimo projektą. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, mano nuomonė, labai svarbu, tai irgi buvo nurodyta pranešime, kad kalbėtume apie jaunimo teises, ne tik galimybės, ne tik tai, ką jaunimui suteikėme kaip labdarą, bet kad kalbėtume apie jų teisių stiprinimą jaunimas turi būti skatinamas reikalauti tų teisių ir turi turėti, turi būti įgalintas e, reikalauti, kad tos teisės būtų užtikrintos. Labai greitai bus susitarta dėl daugiametės finansinės perspektyvos, reikia siekti, kad būtų užtikrintos lėšos jaunimui, tokiams programams kaip Erasmus Plus ir kitoms pro programams, ir lėšos turi būti nesumažintos, o kaip tik tos programos turi būti išplėstos. Mes turime informuoti komisiją ir e, manau, kad tai reikėtų pabrėžti. O dar vienas dalykas yra susijęs su jaunimo organizacijomis. Jos labai dažnai nepakankamai vertinamos, jų atliekamas vaidmuo nepakankamai vertinamas. Reikėtų paminėti ir tai, kad jaunimo organizacijos tai tos organizacijos, kurios ne tik atliepia jaunimo poreikius, bet įgalina jaunimą, suteikia jiems galimybę e, būti vertinga mūsų visuomenės dalimi. Taigi norė, norėčiau paprašyti, kad tai būtų paminėta. Ačiū. Ačiū visiems. Nemanau, kad dar kas nors norėtų kalbėti, kad ką nors praleidau. E, pakeitimus prašau teikti iki vasario 27 dienos vidurdienio. Balsuojama užimtumo komitete bus kovo 27-28 dienomis. E, balsavimas kultūros komitete vyks balandžio 25-26 dieną ir dar neturime nustatytos dienos, kada bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Ačiū visiems kurie pasiliko, kurie dalyvavo diskusijose ir klausė diskusijų. Ačiū visiems. Pirmininkė dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja klausiusiems. Mes stengiamės priimti sprendimus ir bendrauti vieni su kitais. Ačiū visiems.